Muy buenas tardes, queridas y queridos colegas. Bonjour a tous. Labą dieną, ponios ir ponai. Sveiki atvykę, mėly kolegos, į Piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto posėdį. Kaip visada, turime labai įtemptą darbo tvarkę, prieš mus didelis darbas nusimato, daug darbo tvarkės punktų, dirbsime 3 valandas ir dar vieną papildomą valandą su Lenkijos parlamento delegacija nuo 18.30 iki 19.30. Taip, iki 19.30, nuo 18.30 iki 19.30 Visi esate kviečiami dalyvauti. Taigi pradėkime. Visų pirma, tvirtiname darbo tvarkę. Leiskite pažymėti, kad penktas ir šeštas punktai susiję su Islandijos Respublikos bei Norvegijos karalystės susitarimu dėl savitarpio pagalbos procedūrų buvo atidėti kitam Libe komiteto posėdžiui. Vietoj to mes siūlome aptarti kitą darbo tvarkės punktą - ES ir Romų įtrauktis. Pranešėja yra ponė Livija Jaroka. Šiandien po pietų ji pateiks esamą padėtį ir šio svarbaus pranešimo numatomų procedūrų kalendorių. Taigi, jei pritarėte, darbo tvarkę skelbiu patvirtintą ir dabar periname prie antrojo darbo tvarkės punkto pranešimai. Šiuose pranešimuose siūlau patvirtinti koordinatorių rekomendacijas, paskirti tokius pranešėjus. Pone Debora Sirakienė, Kroatijos siūlymui, pasiūlymui dėl ES e, narkotikų stebėsinos centro. Toliau Sofija Alkano dėl iniciatyvinio pranešimo dėl organizuoto nusikalstamumo Europos Sąjungoje. Trečia, ponas Denis De Jong iniciatyviniam pranešimui dėl Europos Sąjungos požiūrio dėl būdžiamosios teisės. E, šių pranešėjų tvirtinimas dar yra numatomas pirmininkų suėgoje. Jei neturite prieštaravimų, mes tvirtiname šios pranešėjus mūsų teikimui pirmininkų suėgai. Kaip jau sakiau, šiandienos posėdžio pabaigoje susitiksime su ES reikalų komitetu iš Lenkijos parlamento ir aptarsime būsimą į Lenkijos pirmininkavimą. Norėtume padiskutuoti apie konkrečius klausimus, apie demokratinį Europol ir Eurojust atskaitomumą ir kitus klausimus. Ir aš kaip pirmininkas kviečiu jūs visus į šį susitikimą, kuris prasidės 18.30 ir numatomas tęstis vienai valandai. Trečiasis mūsų darbo tvarkės punktas, mes tvirtiname protokolą ankstesnio mūsų posėdžio, jei neturite prieštaravimų, posėdžio protokolą patvirtiname. Ir dabar periname prie balsavimų. Balsuosime elektroniniu būdu, taigi jums primenu pasitikrinti, ar visi turite savo elektroninės balsavimo korteles. Pamiršote? Ponas Edvaros. Taip, aš kelsiu ranką, tačiau manau, jog bus visiškai aišku, mes numatome visišką daugumą. Aišku, įskaičiuosime jūsų balsą. Labai gėda pamiršti elektroninės kortelės, kuomet balsuojame dėl IT sistemų. Taigi, mūsų numatomas balsavimas vyks dėl didelės apimties IT sistemų laisvė saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros. Pranešės yra ponas Karlos Kuelio. Ir mes e, turėsime orientacinį balsavimą dėl šio pranešimo projekto. Tačiau prieš balsuodami dar išgirsime pono Koelio pasisakymą. Prašom, ponas Koelio. Ačiū, pirmininkė, tik dvi trumpos pastabos. Visų pirma, noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimų, kurie mm, pritarė kompromisams. Tikrai be jų pagalbos šis darbas būtų buvęs neįmanomas ir nebūtumėm iki šio etapo atėję taip, kaip atėjome, tai yra su didžiuliu konsensusu lybė komitete. Antra, Noriu pasakyti, jog labai liūdna, jog nėra pritarimo žodiniam pakeitimui, kurį pateikė Aleksandro Alvaro. Paprastai aš visuomet pritariu mm, jo pakeitimams, paprastai jie labai gerai apgalvoti būna, tačiau šiuo atveju yra problema. Nuo pat pradžių mm, maniau, kad mm, parlamentas yra tarsi uh, įstrigęs mūšio laukia tarp valstybių narių, kurios kovoja, kad tai būtų skubos tvarka nagrinėjamas klausimas. Todėl aš raginau, kad būtų kriterijai nustatyti ir jeigu taryba laikytųsi mūsų kriterijų ir primtų sprendimą, tai tuomet mums nereiktų užginčyti tarybos sprendimo. Žodinis pakeitimas, kurį pateikė Aleksandro Alvaro, net jeigu jis yra ir konstatuojamoje dalyje, uh, Čia yra aiški pirmenybė teikiama Estijai palyginti su Prancūzija. O aš manau, kad reikėtų vis tik tai išlaikyti neutralumą dėl uh, vietos parinkimo. Taigi, Aleksandro, apgailestauju, kad negaliu šį kartą pritarti mm, tavo siūlomam pakeitimui ir prašau kolegų nebalsuoti už jo žodinį pakeitimą. Ačiū pranešėjai ponui Koelio. Šešėliniai pranešėjai, Silvigijom. Ačiū. Taip ir jums ačiū. Mes norime jums padėkoti, taip. Pirmininkaujantį valstybę, komisiją, niekas nenorite tai nieko pasakyti. Gerai, iš karto periname prie balsavimo ir pradėkime balsuoti nuo septinto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Devyni. Kas už? Prieš. Susilaikė. Prieš priimta. Pirmas kompromisnis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53. Ne. Ne, jis pateko į devintą pakeitimą. Gerai, tada 54. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 15. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Antras kompromisinis. Kas už? prieš, susilaikę, priimta. Pirmas pakeitimas - tiesinys kas už, atsiprašau, sako pirmininkas, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisnis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kont tiesinys, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias tiesinys, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar dvidešimtas pakeitimas ir 63, kadangi jie identiški su papildymu. 20 ir 63 kartu. Kas už? Prieš. Susilaikė? Priimta. Ketvirtas pakeitimas tesinys. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. 21 ir 64 kartu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Septintas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas. Kas už? prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 23, kas už, prieš susilaikė priimta. 24, kas už, prieš susilaikė priimta. 25, kas už, prieš prieš susilaikę priimta. 67. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 9. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 26. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 68. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. E, e, blok. Pirmininkė, gal 28, 29, 30 galime apjungti į vieną bloką. Read. Pirmininkas, gerai, sutinkam. 28, 29, 30 kartų kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau su biudžeto komiteto 10, 11, 12, 5, 13 galima apjungti visus. Pirmininkas gerai, nuo 10, 5 ir 13 visi kartu. Dėl darbo tvarkos, prašom. Oh. No, no. Wait a second to, to translation, just a second. Now. Ja, daar gaan we. Uh, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag amendement. Ačiū, pirmininkė. 13 pakeitimas. Aš norėčiau paprašyti, kad dėl jo būtų balsuojama atskirai. Okay. There's a rejection with amendment 13. Taigi 13 atskirai, o dėl viso likusio bloko kartu balsuojame. Taigi blokas 10, 11, 12 ir 5 pakeitimai. Balsuojame dėl jų kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13 dabar kas už, prieš, prieš susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septyniasdešimt trečias, kas už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. Šeštas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 33 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 15 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 34, 35, 36 galima kartu balsuoti. Pirmininkas yra prieštaraujančių? Ne. Gerai, balsuojame tada kartu dėl 34, 35, 36, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 74. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 37. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devintas. Kas už? prieš susilaikė priimta. Dešimtas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktas, kas už, prieš susilaikė priimta. 13. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 14. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 17. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 15. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 16. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 76. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 17. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 77. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 78 ir 18 kartu. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas kas už? Prieš susilaikė priimta. 18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 19. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 38 ir 80 yra identiški, taigi balsuojam kartu kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmininkė, gal būtų galima nuo 19 iki 23 balsuoti kartu, biudžeto 19, 20, 22, 23, 21, 22 biudžeto komitentų 19, 20, 22, 23, 21, 22, 23 kartu. Ar yra prieštaraujančių? Ne. Gerai, balsuojame. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 24. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 24 kont. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 26. Kas už? prieš susilaikė priimta. 25. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Pirmininkas pasitaiso atmesta. 39. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 27. Biudžeto. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 40. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 28. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Dabar konstatuojamoji dalis ir įtraukos. Pirmas biudžeto pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Žodinis pono Alvaro pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 42, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, susilaikė. Pirmininkas pasitaiso, kas prieš, susilaikė, priimta. 44, ne, 45. 45. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikia pasitikrinti. Taigi, elektroniškai balsuojame dėl 45 pakeitimo. Prašom balsuoti. 16 už 15 prieš. Ir Ponas Alvaro balsuoja taip ar taip prieš taip. Tai 16 už 16 prieš tada. Jūs balsuojate prieš, taip. 17-16 tuomet, nes panas Lavaro dar už tai įstrigome panašu aklavietę. I mean, I mean, no. listen, listen, listen, listen. I'm counting one vote more. Skaičiuoju vieną balsą plus prie už, dėl, už pona Alvaro ir vieną balsą priedu prie tų, kurie balsavo prieš už ponę Kratsabild. Tai yra. Rejected. Pirmininkė, bet jeigu rezultatas yra 16-16, tuomet yra atmesta. Pagal taisyklės taip yra. Pirmininkas, tai pasitikrinkime dar kartą ir dabar prašom jau labai tiksliai dėl 45 pakeitimo. Prašom balsuoti elektroniškai. so sorry, Sophie. <laughs> so now it's now it's 16. 16. 16. Ne, ne, viskas, balsavimas baigtas, apgailestauju, Sofija. Taigi, 16-16 atmesta, vis tik tai atsiprašau. Labai atsiprašau dėl to, bet dabar antras pakeitimas, prašom, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Antras pakeitimas biudžeto, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Pirmininkas, atsiprašau. Trečias, trečias pakeitimas, taip, dėl trečio, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirtas, pirmininkas vėl pasitaiso, devintas kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. Toliau biudžeto trečias. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 48. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtas biudžeto. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 41 paskutinis jau kas už, prieš susilaikę priimta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu dėl viso teksto, tokio, koks jis dabar yra. Prašom balsuoti. Now the vote is closed. So it's 29. Balsuoti baigiame. 29 už, 3 prieš. Orientacinis balsavimas baigtas. Dėgojame mūsų pranešėjų ponui Koelio. Ir Fajon. Aš čia esu, ponė Penkė. Aš labai atsiprašau, bet e, aš per klaidą paspaudžiau ne tą mygtuką. Aš e, norėjau balsuoti už, o paspaudžiau mygtuką prieš. Gal galėtumėte ištaisyti šią klaidą? Gerai, mes priskaičiuosime dar vieną balsą prie tų, kurie balsavo už. Ir vieną atimsime iš tų, kurie balsavo prieš. Dėkuoju visiems ir dėkuoju pranešėjai. O toliau mes periname prie kito darbo atvarkės punkto. Kaip minėjau, mes atidėjome punktus dėl Islandijos ir Norvegijos. Ir iš karto pereisime prie kito naujo darbo tvarkės punkto, tai yra prie ES strategijos dėl Romų įtraukties. Mes pakeitėme darbo tvarkę ir dabar aš norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai, poniai Livijai Jerokai, kuri ir pristatys mums šį dokumentą. Taip pat Taip pat aš tikiuosi, kad spalio 26 dieną, kai vyks e, kitas mūsų komiteto posėdis, mes galėsime taip pat išgirsti ir uh, apie vykdomo tyrimo išvadas. Pone Jaroka, dėkuoju pirmininkė. Šis naujai parinktas dokumentas dar nebuvo išverstas į prancūzų ir vokiečių kalbas, kaip mums buvo žadėta. Bet aš tikiuosi, kad jie bus jau baigti iki spalio 15 dienos. Kaip ir ką tik pasakė ponas pirmininkas, jei mes nespėsime šiandien baigti svarstyti šio dokumento, tuomet mes galėsime diskusiją pratesti spalio 26 dieną, kai mums bus pristatyti tarpiniai atliekamo tyrimo rezultatai. Šis tyrimas buvo atliekamas tam, kad geriau suvoktume problemos esmę. Ir po šiandienos diskusijos aš pabaigsiu galutinio šio dokumento versiją. Tam, kad viską galim būtų gerai išversti, mes esame numatę dirbti štai kaip. Mes pabandysime pati, parengti galutinį dokumentą spalio 15-16 dienomis tam, kad mūsų komitetas galėtų balsuoti dėl jo lapkričio 29-30 dienomis. Tai yra tuo pat laiku, kai vyks ir mūsų komiteto surinktas klausimas Romų tema. Taigi, aš tikiuosi, kad mes visus šios dokumentus turėsime iki klausimų. Pakeitimus galim bus pateikti iki gruodžio mėnesio. Mes galėsime svarstyti mūsų komitete gruodžio 9 dieną ir tuomet, jei viskas klausysis sėkmingai, mes galėsime tuomet balsuoti dėl šio dokumento gruodžio mėnesį. Tai toks būtų preliminarus darbo grafikas, bet be abejo dar viskas gali pasikeisti, nes daug kas priklauso nuo to, kada bus išversti dokumentai. Be šių techninių dalykų norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Darbo dokumentuose, kurie dabar e, yra verčiami, atspindi mano požiūrį į šią problemą. Aš šiandien norėčiau pakomentuoti šio dokumento taikymo sritį. Praeitą savaitę ir dar prieš savaitę mes aptarėme šį dokumentą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir aš tikiuosi taip pat sustikti netrukus su šešėliniais pranešėjais. Trijų frakcijų šešėliniai pranešėjai negalėjo to padaryti šią savaitę. Kinga Gons pasakė, kad jai tiktų šį savaitę, tačiau dėja kiti šiandien pranešėjai negalėjo šią savaitę su manim susitikti. Bet aš e, pasistengsiu surinkti susitikimą su jais kuo skubiau. Kitiems kolegoms, kurie nelabai žino iš tikrųjų, kas vyksta šioje srityje, norėčiau pasakyti, kad Parlamentas patvirtino jau 4-5 pranešimus Romų klausimų. Ir todėl savo pranešime aš norėčiau sutelkti dėmesį į konkrečius dalykus. Anksčiau patvirtintose pranešimuose mes kalbėjome apie tai, kodėl Romai gyveno skurde, kodėl kenčia nuo kitų problemų. Todėl šiame pranešime aš norėčiau pratesti darbą, kurį pradėjome prieš metus. Tai yra, aš nagrinėsiu, koks, kok, remtis kokiu teisiniu pagrindu Europos Sąjunga galėtų imtis bendrų veiksmų Romų padėčiai gerinti. Ir šiemet mes žinome, kad e, galime kalbėti apie kur kas platesnį teisinį pagrindą. Ir aš tikiuosi, kad mes šiame komitete sugebėsime labai aiškiai išdėstyti savo poziciją tam, kad komisijai ir tarybai nusiųstume labai aišku ženklą. Ir dėkuoju visiems už bendradarbiavimą. Aš tikiuosi į šį darbą įtraukti visus parlamentarus. Ir jeigu jūs turite kokių nors pasiūlymų, kokių nors pastabų dėl šio pranešimo, aš būčiau už, tai, už juos labai dėkinga. Galite perskaityti savo nuomonę ir per šešėlinius pranešėjus, ir per nevyriausybinės organizacijas, nes nemažai nevyriausybinio organizacijų užsakė norą susitikti su jumis. Dėkuoju. Jaroka. Dėkuoju, ponė Jaroka. Ir norėčiau priminti, kad e, šį klausimą svarstėme jau tikrai ne vieną kartą. Svarstėme išsamei, Ir spalio 26 dieną įvyks mūsų posėdis, kuriame mums bus pristatyti tarpiniai tyrimų rezultatai. Šį tyrimą pradėjo, buvo pradėtas komisijos užsakymu ir mes galėsime jį išsamei aptarti. Ir tą pačią dieną taip pat mūsų pristatytas ir ponios Jorokos rengiamas darbo dokumentas. Aš nežinau, ar Belgijos pirmininkaujančios Belgijos atstovai ir komisijos atstovai norėtų ką nors pasakyti. Mm, kas nors iš komisijos? Ne, gerai, tuomet mes galime pradėti diskusiją. Pone Vikstrom. Dėkuoju, pirminkė. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau mes uh, turime dokumentą, kuriame bus aptartas šis labai svarbus klausimas. Ir aš tikiuosi, kad mes tinkamai galėsime parengti šį pranešimą, nes mūsų komitetas kalbėjo apie būtinybę jį parengti dar praeitais metais. Šis pranešimas yra svarbus, kadangi jis tikrai padės mums iš esmės spręsti Romų problemas. Kalbėdama Aldi frakcijos vardu, galiu tik tai apgailėstauti, kad mes nekalbame apie socialinės ekonominės problemas. Tuo pat metu, kai, kai Romai yra išvaromi iš Prancūzijos, TVR taryba svarsto kaip kovoti su nusikalstomis grupuotėmis, kurios priekiauja varių. Man tai visiškai nesuprantama. Aš norėčiau paprašyti pranešėjos gerai išdėstyti savo poziciją ir pasakyti mums, kaip ES valstybės narės naudojasi ES sutiktum, sutiktomis lėšomis Romų padėčiai gerinti. Ar gerinamas yra jų būstas, kaip kovojama yra su e, segregacija, kaip gerinamos yra jo, jų galimybės įsidarbinti. Todėl mums reikia kalbėti apie Romų integraciją. Ir todėl jame reikia aptarti taip pat ir teisinį diskriminavimą, e, te, judėjimo teisės ribojimą. Štai apie ką reikia kalbėti. Kitaip, mūsų frakcijos nuomonė šis pranešimas bus tikrai nieko vertas. Kojo, ponia Gonts. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau paminėti du šio pranešimo dokumentus. Vienas iš jų, mano galva, svarbiausias yra tai, kad labai svarbu yra pradėti renkti dokumentą, kurį mes galėtume parengti kartu, kurį galėtume taisyti, nes mes kalbėjome apie tai, kad jis yra mums reikalingas dar nuo praeitų metų lapkričio mėnesio. Ir aš su malonumu įsitrauksiu į šį darbą, džiaugiuosi, kad rengiami yra susitikimai su nevyriausybės organizacijomis. Aš norėčiau tik tai priminti, kad užimtumo komitetas rengia nuomonę ir aš esu šios nuomonės referentė. Taigi, nepamirškime, kad ponė Malstrom sakė, kad diskriminacija, judėjimo laisvės ribojimai yra dalykai, kurie įeina į lybę komiteto kompetenciją. Bet nepamirškime, kad Romai susiduria ir su daugybė socialinių ir ekonominių pro problemų. Ir šios problemos jau patenka į užimtumo komiteto kompetenciją. Visi kartu turime galvoti apie tai, kaip galim būtų pagerinti Romų bendruomenės gyvenimo sąlygas. Pristatydama Jums e, užimtumo komiteto poziciją, galiu pasakyti, kad mūsų galva pranešimo rengimo tvarkaraštis yra tinkamas. Tačiau iš tikrųjų mums reikėtų šiek tiek daugiau laiko. Mes norėtume, kad pakeitimus galima būtų pateikti iki gruodžio vidurio, tai yra šiek tiek vėliau nei yra numatyta dabar. Be to, mes norėtume ir aptarti šiuos pakeitimus, gal reikės parengti kompromisinius pakeitimus ir reikėtų pakeitimus aptarti ir su pilietinės visuomenės atstovais. Pilietinės visuomenės organizacijos labai domisi šiuo klausimu. Ir tuomet aš siūlyčiau balsuoti dėl šio pranešimo mūsų komitete sausio 25 dieną. Ir tik po to galima būtų galvoti, kad da, ši, e, šis pranešimas galėtų patekti į plenarinį posėdį. Dėkuoju. Dėkuoju, ponia Kela. With, uh, Dėkuoju. Aš pritariu Cecilijai, ne Malmström, bet Vikstrom, tam, ką kolegė sakė apie diskriminaciją ir apie tai, kad galima tik tai stebėtis, kad apie diskriminaciją nėra kalbama šiame, komite, šiame pranešime. Problemos iškyla ne vien dėl to, kad Romams sunku integruotis, bet ir dėl to, kad jie yra diskriminuojami. Ir visose valstybėse narise turime spręsti šias problemas. Turime uh, užkirsti kelią teisiniai bei kitai diskrimin, Romų diskriminacijai. Apie tai būtina kalbėti pranešime. Dar vienas man svarbus dalykas yra lyčių klausimas. Įdomu būtų išgirsti jūsų pastabas dėl lyčių lygybės. Trečia yra tai, kad mes negalime tik tai reikalauti iš Romų, nulatu, e, daryti tą ar aną tam, kad jie geriau integruotis, Svarbu yra labai aiškiai pasakyti, kaip mes turėtume keisti savo požiūrį, savo elgesį. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų sudaryti palankesnės sąlygas Romų vaikams mokytis mokyklose. Negalime tiesiog pasakyti e, jų tevams, kad, va štai dabar jūsų vaikas turi dešimt metų lankyti būtent šią mokyklą nepamirškime, kad apipusiškumas turėtų būti vienas svarbiausių principų. Dėkuoju, ponė Kleis. Ponas Kleis. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu ir labai trumpai. Ponios Jorokos darbo dokumente ketinama kalbėti objektyviau nei buvo išdėstamos formuluotės rezoliucijoje, kurią patvirtinome Europos parlamente. Kalbama ir apie tai, kiek mums kainuoja Romų nesugebėjimas integruotis. Manau, kad galima būtų taip pat ir paminėti tai, kad ir Romai turėtų prisimti atsakomybę už integraciją. Labai dažnai, kai kalbame apie Romų bendruomenę, lik, kalbame lik iš vieno bokšto, kalbame apie tai, kad e, Romai susiduria su problemomis. Tačiau mes žinome iš patirties Flandrijoje, kad daug ką galima keisti pačioje Romų bendruomenėje. Pavyzdžiui, tai, kad vaikai nelanko mokyklų, arba labai dažnai pridinėja pamokas. Tai kad e, priverstinės vedybos vis dar e, tebe praktikuojamos, tai kad vaikai yra verčiami elgetauti. Tai kad e, dažnai būtent iš Romo verbuojami yra nusikalteliai. Visos šios problemos yra aktualios. Ir patys Romai turėtų suvokti, kad jie turi atsakomy, e, atsakomybę prisimti ir turi kovoti su šiomis problemomis, turi keisti savo bendruomenę iš vidaus. Jau consider, kad pateisti okaziją uniką. Dėkuoju, pirmininkė. Aš tai ką, norė, štai ką norėčiau pasakyti. Aš manau, kad e, rengdami šį dokumentą mes, Europos parlamentas, turime unikalią galimybę pagaliau išžiepti šviesą tunelio gale Romų bendruomeniai. Nepamirškime, kad Romai yra Europos piliečiai, ar tai mums patinka ar ne. Turime stengtis labiau juos suprasti ir padėti jiems spręsti juos e, kankinančias problemas. Aš nenorėčiau labai gilintis e, į šio darbo dokumento detalės, tik tai noriu pasakyti, kad dėrėtų paminėti tų šalių, kurių Romų bendruomenės yra gausiausios, ekonominius ir socialinius ypatumus. Dažnai Romai gyvena taboruose, stovyklose, kuriuose yra baisios gyvenimo sąlygos. Taigi nieko nuostabus, kad kai Roma persikėlė kur nors kitur, jie įsteigė panašias stovyklas ir kitose šalise. Pavyzdžiui, Rumunijoje. Rumunijoje, pavyzdžiui, Labai daug Romų vaikų nelanko mokyklų. Tai yra viena problema. Kita problema yra tai, kad Romai taip pat negali naudotis ir sveikatos priežiūros paslaugomis. Bet nepamirškime, kad visa Rumunijos sveikatos priežiūros sistema buvo sugriauta ir ne tik Romams yra sunku gauti tinka, e, tinkamas gydimo paslaugas. Ir kitiems žmonėms tai yra, taip, taip padaryti taip pat yra sunku sunku taip pat ir įsidarbinti. Visiems yra sunku, ne tik Romams. Ir dėl to Romai keliasi į kitas šalis. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω την αίσθηση ότι το κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας είναι... Ačiū pirmininkė. Man susidarė įspūdis, kad šis tekstas yra geras atskaitos taškas, geras atskaitos taškas diskusijoms. Taip pat norėčiau priminti, kad šis Romų klausimas yra labai sudėtingas. Mes kalbame apie Europos piliečius. Čia taip pat kalbame apie žmonės, kurie kalba skirtingomis kalbomis. Mūsų e, žemynė gyvena etinės mažumos, kitokios mažumos ir tai yra labai svarbu. Atsižvelgiant į laikotarpį, kuris yra prieš mus, mes turime būti atviri norime išvengti konfliktų, taigi turime siekti sutarimo. Pone Jaroka labai naudingai prisidėjo prie šio darbo ir aš norėčiau jai padėkoti iš anksto taip pat ir už visą tai, ką ji dar nuveiks šioje srityje. mes žinome, kad ji visada teikia labai darnius pasiūlymus, tai yra labai svarbu, jos pasiūlymai ir mintys yra labai gerai suderintos. Ir tikrai jūs parodėte labai gerą atsakomybę, jūs turite vadovauti mūsų diskusijoms, jūs turite patarti mums dėl to, kurie klausimai yra svarbiausi, ties kuriais klausimais mes turėtume susikoncentruoti. Mes diskutavome jau apie tai, jog neturėtų vykti diskriminavimas, kalbėjome apie geriausią praktiką Romų bendruomenėje. Mes taip pat minėjome pavyzdžius, kur jie buvo gerai integruoti, tačiau savo susitikimuose, posėdžiuose turėtume kviesti daugiau Romų atstovų, kurie rodo gerą pavyzdį, kurie pasiekė sėkmės savo gyvenimuose. Dėkoju. Ačiū, ponė Gijom. Euh, Ačiū labai trumpai, pirmininkė. praėjusių kelių savaičių ir dienų įvykiai valstybėje narėje, kurią gerai pažįstu, parodė vieną pranašumą. Būtent situacija pradėjo keistis ir mes šiek tiek paspartinome savo veiksmus įvairiose institucijose, įskaitant ir mūsų institucijos veiksmus susijusius su Romų bendruomenė. Man atrodo, jog mes niekada nesijausime visiškai saugus. Mes visuomet uh, per daug apibendrinsime ir taikysime tam tikrus prietarus e, šios temos atžvilgiu. Man atrodo, jog dabar mes turėtume atsitolinti nuo šių diskusijų ir pradėti teikti pasiūlymus. Tačiau mus spaudžia laikas. Nenorime, kad kuri nors valstybė narė uh, turėtų e, daugiau ar mažiau laisvės, kalbant apie Romų bendruomenę. Taigi, man atrodo, jog dabar mes turėtume atsižvelgti į visas šio klausimo pusės. Kai, kur, kai kurie aspektai buvo ne visiškai smarkiai pabrėžti, taigi man atrodo, jog mes turėtume labai tinkamai apsvarstyti šį pasiūlymą, kad padėtis pajudėtų tinkamą linkmę. Dėkuoju. So Ačiū, dėkoju už galimybę pasisakyti ir dėkoju už poniai Livijai už labai blaivų požiūrį. Man atrodo, jog siekiant rasti pagrindą bendrai Romų strategijai, yra labai svarbu parodyti, jog Europai reikia europinės strategijos šiuo klausimu. Tai yra ne vien tik tai Rumunijos, Slovakijos, Vengrijos Romų klausimas, tai yra klausimas susijęs su visa Europa, kaip jie turėtų spręsti šią problemą. Man atrodo, kad siekiant išvengti e, neteisingo šio klausimo traktavimo, traktavimo kuris nuvestų prie neįmanomai ilgo sąrašo, ką daryti ir ko ne, mes turėtume labai aiškiai atskirti strategiją, tai yra tai, ką Europa galėtų ir turėtų nuveikti šių Europos piliečių atžvilgių ir atskirti teisės įgyvendinimo klausimą, būtent kas egzistuoja Europos teisės aktuose ką yra būtina įgyvendinti Romų atžvilgių. Tai yra du visiškai skirtingi klausimai. Ir aš manau, kad to mes neturėtume suplakti į vieną. Ačiū. Thank you. Dėkoju, ponia Votskult, prašom. Dankjewel, voorzitter. Uh, ik ga niet al de dingen. Dėkoju, pirmininkė. Aš nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta, tačiau norėčiau pareikšti kelias pastabas. Mums reikia turėti aišku apibrėžimą to, apie ką kalbame. Mums reikia pabrėžti visus pagrindinių teisių pažeidimus. Mes kalbame apie 12 milijonų žmonių. Ir labai svarbu pabrėžti, jog vyksta socialinė atskirtis. Socialinių reikalų komitetas taip pat teikia nuomonę šiuo klausimu, taigi mums dar trūksta labai svarbaus darbo dokumento. Aš tai minėjau pranešėjai keletą kartų, tai yra klausimas susijęs su Romų atstovavimu. Kuomet mes galvojame apie įtraukties strategiją, Ši žmonių grupė, apie kurią dabar kalbame, kalbame, turėtų būti aiškiai įtraukiama į diskusijas. Komisija sakė, jog reikia kažką nuveikti Romų atstovavimo atžvilgių, tačiau kol kas nieko nebuvo padaryta. Ir aš tą sakiau nuomonės teikėjui, kad Romų bendruomenė yra labai nesunkiai surandamas atpirkimo ožys. Mes kalbame apie bendradarbiavimą Europos strategijos strategijoje. Taigi nepamirškime štai ko, kaip galime dirbti taip pat ir su šalimis kandidatėmis į Europos Sąjungą. Pavyzdžiui, vyksta kai kurie dalykai Balkanų valstybėse, kurie taip pat yra susiję su Romų bendruomenė. Taigi pažiūrėkime, kaip galėtume įtraukti taip pat ir kandidatės valstybės į šias diskusijas. Dėkuoju. Mes grįžtame prie ponios Jarokos. Ar norėtumėte papildyti, atsakyti į pastabas? Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai, matau, kad laiko neturime daug, tačiau dėkoju už jūsų vertingas pastabas. Aš pasistengsiu atsižvelgti jūsų pasiūlymus. E, buvo patikta pasiūlymų dėl to, koks turėtų būti šis pranešimas. Aš jau sakiau, kad mano darbas susijęs su šiuo pranešimu yra siekti geresnės ES strategijos e, Romų atžvilgių. Antra, ką reikėtų įtraukti į šią strategiją, taigi aš norėčiau paklausti narių, paprašyti narių, kad jie susikoncentruotų ties štai, ko mes turėtume sukurti teisinę sąrangą, kurią galėtume vengti diskriminacijos. Šiame dokumente pradžioje ir kitur, kaip galite matyti, sakau, jog direktyvų, kurias jau turime įgyvendinimas ir geras direktyvų įgyvendinimas nuves prie tokios situacijos, kuomet mes nebematysime žmogaus teisų pažydinėjimo, kuris vyksta šiuo metu Europoje. Norėčiau, kad strategija būtų griežtas instrumentas dėl tų pačių priežasčių, apie kurias taip pat ir jūs kalbate. Aš norėčiau, kad uh, Tai būtų taip pat ir dėl to, kad mes susidurėme su lingvistinėmis problemomis. Taigi mes taip pat turime turėti ir finansinį instrumentą, kuris galėtų atlikti savo misiją. Man tai yra svarbiausias dalykas. Ir aš manau, jog svarbiausia, svarbiausia yra penkti punktai, e, kuriuos aš esu numačiusi savo pranešime. Mes e, e, matome, jog šis projektas yra labai sudėtingas. Taip pat mes turėsime pakeisti regioninius, teritorinius susiskirstimus. Mūsų e, nuomonės tiekėjas regionų komitete taip pat turėtų pareikšti labai stiprią nuomonę dėl to, kaip mes turėtume nubražyti šį žemėlapį. Ir taip pat veiksmų planai, kuriuos valstybės narės turėtų pateikti remiantis šiuo žemėlapiu, bus pagrindas sudarysintis ES Romų strategiją. Taigi, noriu, kad komisija ir valstybės narės įgyvendintų savo pareigas ir tai, e, dėl ko jie įsipareigojo, ką jie įsipareigojo nuveikti per ateinančius kelis mėnesius. Taigi aš manau, jog šio pranešimo apimtis yra kaip tik ir susijusi su tuo, ką aš čia teikiu, tačiau aš taip pat manau, jog būtina atsižvelgti į labai svarbius aspektus. Būtent vienas iš jų yra ekonominis aspektas. Prieš dviejus metus uh, Užimtumo komitete e, buvo parengtas tobulas pranešimas, kuriuo aš ir grindžiau savo pranešimą. E, taip pat ir moterų komitetas e, pateikė pranešimą dėl lyčių klausimo. Regionų komitetas įtraukė visus aspektus dėl to, koks turėtų būti šis dokumentas susijęs su šia kritinė pateitimi. Taip pat buvo dar vienas aspektas, kurį kai kurie iš jūsų minėjote, būtent susijęs su šios žmonių grupės teisėmis ir atsakomybė. Kaip matėte, aš siekiau subalansuoti šį pranešimą Ir netgi jeigu mes ir turėsime ES strategiją Romams, tai reikš, jog mes pasieksime tik 10 procentų sėkmės. Kiti 20 procentų ateis iš valstybių narių pusės, 20 procentų dar ateis iš vietinių merų, o 50 procentų priklauso nuo pačių Romų. Kalbant apie vietos valdymą, įgyvendinimą ir šių programų e, valdymą. Taigi, jūsų pastebėjimas dėl atstovavimo ir Romų lyderių iškėlimo yra esminis tam, kad ši strategija veiktų. Kaip matote, šis darbas, kuomet mes jau turėsime šią strategiją, reikš, jog šiame parlamente ir kiti komitetai pateiks daugybę pranešimų šią temą, siekiant užtikrinti, kad komisija eina tinkamą linkme savo darbę ir sukurs labai stiprią bazę valstybėms narėms tam, kad jos galėtų gyveninti savo įsipareigojimus. Taigi dar yra daugybė klausimų, kurie lieka atviri, tačiau manau, jog mes turime ir galime parodyti kryptį, bendradarbiaujant visiems, kur link mes turime eiti. Taigi, mes galime paremti šį pranešimą parodydami, ką turi ir ko neturi daryti Romai. Tai yra atsakymas valstybėms narėms tai, ką turėtų nuveikti valstybės narės ir politikai šios strategijos atžvilgių. Taigi tai yra daugelio lygių valdymo klausimas ir mes šiame pranešime norėjome parodyti aiškiai, jog čia reikia daugiau negu vien tik tai komisijos pasiūlymo ar įvairių valstybių narių gerų pranešimų. Reikės daug daugiau. Ir iš esmės e, viskas dar yra ateityje. Mes turėsime pasinaudoti pačiomis geriausiamis e, politikų galimybėmis. Tų politikų, kurie dirba sveikatos, švietimo, būsto, užimtumo e, srityse. Tai bus sėkminga tik tuomet, kai visi bendradarbiaus. Dėkoju Jums visiems už Jūsų mintis ir prašau, kelkite jas taip pat ir per ateinančius mėnesius. Dėkoju. We thank you, Mrs. Darokan. Dėkoju, ponė Jaroka, dėkoju visiems diskusijos dalyviams. Norėčiau Jums priminti, kad šį klausimą ir vėl svarstysime mūsų komiteto darbo tvarkyje spalio 26 dieną. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra septintasis punktas. Pagal dabartinę šiandienos darbo tvarkę jis yra direktyvos 2003 metų 109 taikymus rytais išplėtimus asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga. Mes girdėsime pranešėjo Klodo Moraes e, pasisakymą dėl ilgalaikio gyventojo statuso išplėtimo pabėgėliams. Ponas Moraes e, pristatys šešėlinio posėdžio rezultatus. Posėdės vyko praėjusią savaitę, rengiantis pirmajam trialogui, kuris yra numatomas spalio 12 dienai. Tai yra rytoj. Pone Morajas, prašom žodis jums. The, um... Ačiū pirmininkė. Manau, kad tai vienas iš geriausių šešėlinių uh, posėdžių. Aš labai dėkingas už tai. Iš tikrųjų. Uh, Labai džiaugiuosi, kad turime galimybę Belgijai pirmininkaujant šį pranešimą parengti iki galo ir pažangos ataskaita yra viskas e, yra padaryta ir šį paskutinėme šešėlinių e, pranešėjų sutikime išskyrime dvi pagrindinės sritis. Visų pirma, tai kad mm, šeimos nariai turi teisę, bet negali būti priversti sekti paskui išsiunčiamus iš e, šalies asmenys. Mm, Cecilija Vikstrom, eh, nes Argentinė, aš pats. Eh, taip pat pasisakome visi už būtent šį punktą kad šeimos nariai neturi privalėti vykti kartu su a, išsiunčiamuoju asmeniu, nors aišku, šeimos susivienimo principas yra pagrindinis. Ir antras dalykas - kompromisiniai du pakeitimai dėl em, išvarimų paskirties šalies. Tai čia aš pats irgi kartu pateikėme šios pakeitimus atsižvelgiant į kvalifikacinės direktyvos 22 straipsnį, kur galima iš antrosios valstybės narės išsiųsti asmenį į trečią šalį. Mes galvojame, kad reikia tarp pirmos ir antros valstybės narės turi vykti konsultacijos. Tai turėtų būti saugiklis toksai numatytas prieš išsiunčiant asmenį. Čia buvo tam tikrų nuomonių skirtumų. Mes galvojame, kad e, iš tikrųjų, galvojant apie trialogą nuo Lietuvos, mūsų pozicija labai gera ir galvojant apie tarybos poziciją, mes norime išspręsti uh, tą problemą dėl laikotarpio skaičiavimo, kad prieglopšio prašymą laikotarpį skaičiuojant nesižvelgiama į tą laikotarpį, kuomet buvo peržiūra atliekama prašymo, nes kai kuriuose valstybėse narėse tas laikotarpis gali būti beproto ilgas. Būtent čia ta problema ir buvo dėl laikotarpio skaičiavimo su taryba reikėjo derinti tą klausimą. Iš tikrųjų šešėliniam pranešėjam pavyko puikiai dirbti. Noriu padėkoti padėkoti visiems ir taip pat ir sekretariatui. Manau, kad mes dabar su labai stipria pozicija žengsime į dienos trilogą. Ačiū, ponė Marajas. Dabar gal mm, kiti komiteto nariai e, nori kažką pasakyti, ponė Vikstram. Ačiū, pirmininkė. Esu viena iš e, Claude Morais šešėlinių pranešėjų svajonių komandos. Noriu padėkoti jiems už greitą ir gerą darbą, už tai, kad tikrai buvo įtraukti šešėliniai pranešėjai į realų darbą. Ir tikrai noriu pabrėžti, kad laikotarpio skaičiavimas turi būti pradėtas nuo to momento, kai pateikia asmo prašymą dėl tarptautinės apsaugos. Taip pat džiaugiuosi, kad pranešėjas įtraukė ir mūsų pastabą dėl tarptautinės apsaugos ir ilgalų ilgalaikio sta, gyvenimo statuso. Pavyzdžiui, jeigu asmuo įvykdė kažkokį nusikaltimą toje šalyje ir jis yra išsiunčiamas iš to šalies, tai jo ar jos šeimos nariai neprivalo būti išsiunčiami um, iš to šalies. Aišku, šeimos susivienimas svarbus, jeigu tas principas, jeigu tie šeimos nariai, nariai pageidauja, jie gali vykti kartu, tačiau kartais ne visuomet atitinka šeimos interesus ir todėl neturi būti privalu jos išsiūsdinti. Aš manau, kad e, pranešimas susilauks daug palaikymo ir rytos trilogas bus labai sėkmingas. Tik prisiminkime, kad. Uh, pagal susitarimą su taryba dėl e, šio pranešimo prieimimo aš labai tikiuosi, kad mes paspartinsime um, ir kitų paketų, kurie sudaro prieglapščio paketą prieimimą ir tokiu būdu mes pasieksime bendro tikslo, tai yra bendros europinės politikos iki 2012 metų galutinio termino. Taigi ačiū ir sėkmės rytoj trilogė. Merci, Monsieur le Président. Je suis... Ačiū pirmininkė, aš taip pat esu šešėlinė pranešėja iš EPP pusės stebėjau šį darbą ir noriu pabrėžti tai, ką pasakė ponas Monrajas, mes labai remiam tai, mes labai dėkojame jam už konstruktyvų požiūrį, tikrai praeitą savaitę šešėlinių pranešėjų posėdėje galėjome surasti labai subalansuotus kompromisus, neturiu daug ką pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta, tik tai būtent dėl tų dviejų kompromisų noriu pabrėžti, kad būtent, kai na, kalbame, kalba apie šeimos narių išsiuntimą. Tikrai, mano manimu, labai svarbu, jog šeimos narių prieimimas ar readmisija tos valstybės narės, kuris svarstė tarptautinę apsaugą, būtų vykdoma pagal tarptautinę e, teisę, bet taip pat ir pagal nacionalinę galiojančią teisę. Aš manau, kad iš tikrųjų suradome gerą kompromisą šio klausimu. Labai sveikinu pranešė dėl to. Dabar dėl išsiuntimo į trečią šalį tas kompromisas uh, kurį mes suradome, tikrai yra priimtinas, vėl pabrėžiu, ta mintis, jog turi vykti konsultacija tarp valstybių narių, ar gali iškilti pavojus, jog asmuo bus persekiojamas toje trečioje šalyje, į kurią jis būtų išsiunčiamas, mano manimu yra labai svarbus, tai atitiks tikrai 2004-83 direktyvos 21 straipsnį. Dar kartą sveikinu pranešėją, tikiuosi, kad trilogas bus vaisingas, nes tikrai, jeigu bus galima su surasti susitarimą tarp trijų institucijų, mes galėsime dar kartą visi sveikinti save, kad tikrai taip sparčiai žengėme į priekį prieglopšio paketų klausimais. Ačiū, ponė Nedelčiavai. Nematau kitų kolegų, kurie norėtų dar dalyvauti e, diskusijose nei, nei komisijos atstovai, nei e, pirmininkaujančios Belgijos atstovai nenori pasakyti, ne. Puiku, matau, jog visus tenkina tai, kaip viskas vyksta artėjant prie dialogo, matau, kaip puikiai vyksta šešėlinių pranešėjų posėdžiai. Dėkoju visiems, periname prie kito darbo tvarkės punkto, niekas neprieštarauja. Puiku, aštuntas punktas tai yra minimalus e, standartai, būtiniaus reikalavimai dėl trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priskirimo prie tartotinės apsaugos gavėjo į jų statusus ir suteikiamos apsaugos pobūdžio. Tai yra nauja redakcija turime kaip pranešėja Žilambert, kolegė Žilambert, ji pristatys uh, naują redakciją šios kvalifikacinės direktyvos, tai vienas iš kertinių, uh, taip vadinamojo prieglapšio paketo dokumentų. Uh, Ir dabar išgirsime mm, jos pasiūlymo turinį pristatomą. Žin pristatys tai, ką jis siūlo, gal tada komisija ar taryba atstovantį pirmininkaujančią valstybę gal ką nors pasakys. Bus diskusijos žodžiu. Taigi, ponė Lambert, prašom. Okay, thank you, President. Um... Ačiū, pirmininkė. Parlamentarai prisimenate, kad praeitame posėdėje analizavome darbinį dokumentą, kurį pasiūliau šiuo klausimu. Ten buvo sudėlioti pagrindiniai e, galiojančios direktyvos elementai ir pagrindiniai pasiūlymai. Dėl naujos redakcijos iš komisijos mes neanalizuojame ne, ne mm, bendro e, direktyvos perš, pertvarkymo, neina kalba apie direktyvos esminį pakeitimą, eina kalba tik tai apie kai kurių punktų e, naują redakciją. Ir būtent ypač, kai eina kalba apie, tų, apie tam tikras dvi grupės, tai yra tie, kurie turi pabėgėlio statusą ar papildomą papildomos apsaugos statusą ir koks yra tos mm, apsaugos turinys, tai antroji dalis. Pagrindiniai dalykai, ką komisija sugebėjo padaryti, tai yra apjungė mm, tos apsaugos turinį Ir kaip jūs pastebėsite, aš kažkokių konkrečių pakeitimų dėl to neteikiu, kadangi e, tai, kas yra siūloma, atit, iš esmės atitinka jau didžia dalimi tai, ką valstybės narys ir taip daro. Taigi aš siūlyčiau tik tai, kad mes pritartumėm komisijos pasiūlymams, nors aišku, parlamentarų gal nuomonės gali būti ir kitokios. Taigi iš esmės eina kalba tik tai apie kai kurių punktų naują redakciją, taigi pakeitimų, kuriuos siūlau, yra labai nedaug. Tiesa, yra vienas pakeitimas, kurio galbūt pastebėjote nėra nėra įtraukta, tai yra nuoroda į peržiūros punktą, kol kas dar nepateiktas pakeitimas to klausimu, aš, aš pasibėjau. Tai ačiū tiem, kurie taip pat didžiai skaitėte pateiktus dokumentus ir man signalizavote, kad tikrai trūksta to pakeitimo. Taigi, bet iš esmės, kas yra sudėta ir aš tą aiškinamajame rašte išdėščiau, kad yra nedidelis skaičius pakeitimų susijusių su. Uh, uh, su lytim lyties tapatybė. 10.1d e, straipsnis. Čia yra gal lik ir nedideli pakeitimai, kur uh, ir keičiama į arba. Gal atrodo nesvarbu, tačiau būtent dėl persekėjimo priežasčių, kai eina kalba apie tam tikras socialinės grupės, tam tikras specifines mm, grupės, kurias jungia tam tikri e, požymiai. Taigi dėl tos esmės tai yra labai svarbus pakeitimas, būtent, o kai kitur yra pasakyta, kaip um, arba jie yra laikomi priklausančiais tai grupiai e, iš visuomenės požiūrio taško, būtent, kad tai nebūtų e, bendrosios priežastis, kaip kad kai kurios valstybės narės taiko. Ir būtent todėl 10. E, D punktą yra pateiktas pakeitimas. Toliau yra dėl um, vaiko interesų akcentavimo. Čia komisija yra pateikusi pagrindinis mūsų keliamas klausimas, kai eina kalba apie testinę globą vaikų, ypač nelidimų nepilnamečių. Visa tai turi irgi būti sudėta į šią direktyvą. Ir 17 konstatuojamo dalyje komisija e, pasiūlė stipresnę formuluotę, dar, darydama nuorodą į Tarptautinę vaiko teisų konvenciją. Aš dar mm, pateikiu pakeitimą e, siūlydama apibriežti, kokie elementai turi būti įtraukti į tą apsaugą, ypač kai e, turint omenyje šią direktyvą. Ir aš siūlau uh, du vienas naują straipsnį, kad būtų jis susijęs tiesiogiai su ta konstatuojamoje dalimi ir kad būtų konkrečiai tekste įtrauktas tas punktas labai aiškiai. Dar porą dalykų dėl nepilnamečių dešimtas uh, pakeitimas 2D straipsniui. Uh, konkrečiai ten eina kalba apie nelydimus nepilnamečius ir konkrečius aspektus. Dar vienas dalykas dėl šešto straipsnio ir uh, apsaugos subjektų. Čia yra labai aiški pozicija, ypač jungtinių tautų uh, pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuro ir kitų struktūrų, jog čia iš tikrųjų tai turi būti tik tai vyriausybės, o ne kažkokios tarptautinės organizacijos ar kitos, e, kiti subjektai. Tačiau e, nauja redakcija suteikia mums galimybę vėl sugrįžti prie šio klausimo. Kai kurios valstybės narės nesilaiko tokios pozicijos dėl, e, būtent dėl valdžios struktūrų. Todėl čia aš e, pateikiu susijėtus pakeitimus septintam straipsniui. Pakeitimas šeštas ir septintas iš esmės Čia yra sugriežtinamos būtent tos, tie, tie reikalavimai, apibrėžimai, kas gali suteikti apsaugą tos e, valdžios struktūros, kad tai jo, turėtų būti struktūros, kurios ne vien tik tai norėtų įgyveninti e, įstatymus, bet kad jos iš tikrųjų, e, kad jas būtų galima po to patraukti atsakomybėn už jų veiksmus. Mano supratimas yra toks, kad tas pasiūlymas yra, kad būtų sugriežtinta formuluotė būtent, kad būtų griežtesnė atsakomybė. Aštuntas straipsnis, tai yra straipsnis susijęs su vidinė apsauga, kuomet persikeliama į kitą tos pačios šalies dalį, kai eina kalba ypač apie persekiojimą, komisijos pasiūlyme buvo panaikinta mintis dėl pagrįstų e, patikrinimo ir iš esmės kalbama apie efektyvę tvarę apsaugą. Aš norėčiau tą pagrįstą pat, patikrinimą palikti, ypač taip e, sako patyrusios nevyriausybinės organizacijos tos ryties, kad tai yra reikalinga tas e, pagrįstas testas ar patikrinimas. Ir tai būtent galvoju, kad kitaip tas siūlymas apribotų tai, ką mes norėtumėm ar nenorėtumėm daryti. Galbūt kolegos norėtų ir dėl kitų pakeitimų kažką pasakyti, bet mano manimu tai tokie būtų pagrindiniai svarbiausi pakeitimai. Ačiū. Dėkuoju, ponė Lambert. O dabar galime pradėti diskusiją. Pone Romero. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, este es un texto. Ačiū pirmininkė. Šis tekstas yra puikus pavyzdys to, kaip komisija gali skatinti sprendimų prieimimo, prieimimo pabėgėlių srityje sude, suderinimą. Būtina suderinti pabėgėlių ir papildomos apsaugos statusus. Ir būtent dėl to reikėjo parengti naują direktyvos redakciją. Valstybių narių pozicija dėl prieglopščio suteikimo yra skirtinga. Ir būtent dėl to šis tekstas, šis naujas pasiūlymas yra labai svarbus. Šiuo tekstu bandoma yra suvienodinti tarptinės apsaugos ir pabėgėlių statusus tam, kad e, jų gavėjai galėtų naudotis vienodomis pas, e, paslaugomis ir teisėmis. Štai kas yra svarbiausia, kai kalbame apie šį dokumentą. Būtent šis žingsnis ir yra svarbiausias. Iš esmės mes pritarėme ponios Lambert pakeitimams Nors kai kurios klausimus galima būtų aptarti išsameu. Pavyzdžiui, apsaugos teikėjo savoka. Manau, kad ją reikėtų kiek pagilinti. Reikėtų jau šią savoką išsameu svarstyti. Pone Lambert pateikė kelis labai gerai pagristus e, pakeitimus, kurie pirmiausia yra skirti tam, kad būtų išpildytos uh, tekste paliktos spragos. Žinome, kad pabėgėlių suteikimo sistemos skiriasi valstybėse narėse. Ne vien dėl to, kad dažnai šios sistemos yra sudėtingos, pabėgėlio statuso suteikimo taisyklės taip pat yra labai painios, Bet to be abejo žinome, kad e, ne visų valstybių narių ištekliai yra vienodi, bet ir nepamirškime ir tai, kad e, daug kas priklauso ir nuo šalies geografijos, nes vienoms šalims ši problema yra aktualesnė nei kitoms. Kai kurios valstybės narės buvo priverstas atsižvelgti į savo geografijos ypatumus, į e, tradicijas Ir matome, kad dabar tos valstybės narės, kurios tradiciškai priimdavo daug pabėgėlių, nebenori to daryti. Dėl variausių priežasčių. Bet nebejoju, kad apie visas šias priežastis mes kalbėsime, kai svarstysime šį dokumentą. Bet bet kuriuo atveju, kokia bebūtų dabartinė situacija, džiaugiuosi, kad mes žengėme į priekį. Ponas. Papa Nikolaju. Ačiū pirmininkė, aš taip pat dėkoju ponė Lambertų už gerai parengtą dokumentą. Ponas Holmeier, kuris yra mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas, dėja negalėjo atvykti į šį posėdį. Ir aš jo vardu ir mūsų frakcijos vardu norėčiau paprašyti, kad būtų atidėtas pakeitimo pateikimo terminas. Aš norėčiau paaiškinti, kodėl mes to prašome. Rytoj didžio, rytoj mūsų frakcijos nariai vyksta į Portugaliją, kur vyks išvažiuojamasis posėdis. Mes sugrįšime į Briuselį tik tai penktadienį, o po to vyksime į Strasbūrą. Todėl aš norėčiau pirmininkė paprašyti, kad mums būtų suteiktos kelios papildomos dienos, tam, kad ir mes galėtume prisidėti prie šio dokumento rengimo. Dėkuoju. Any other, any other Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Kiti parlamento nariai? Ne. Panašu, kad pra, uh, pirmininkaujančios šalies ir komisijos atstovai taip pat nieko nenori pasakyti. Taigi, aš norėčiau pakartoti pono Papa Nikolavo prašymą, kuris buvo pateiktas EPP frakcijos vardu, atidėti pateikimo, pateikimo terminą. Kolega siūlo atidėti pakeitimų pateikimo terminą. Ar pranešėja tam pritarė, ponė Lambert? Ar jūs pritarėte, ar prieštaraujat? Ne, pirmininkė. Aš manau, kad yra labai svarbu įtraukti visas politinės frakcijas į šį darbą. Taigi mes su sekretoriato darbuotojais galėsime persvarstyti pakeitimų pateikimo terminą. Gal tai bus naudinga ir kitoms frakcijoms. Ir dar kartą dėkoju. Dėkoju Jums už Jūsų supratingumą. Jei kitos frakcijos neprieštarauja apie, apie frakcijos prašymų, tuomet mes jį patvirtinsime ir pabandysime su sekretoriatu įsiaiškinti, kada galėtų būti nustatytas naujas pakeitimų pateikimo terminas tai taip ir elgsimės. Gerai, visiems dėkojame. Niekas nieko nenori pasakyti. Gerai, toliau perinėme. Nine. Prie devintojo darbo atvarkės punkto, tai yra prie piliečių iniciatyvos. Šis klausimas yra labai svarbus. Kolegos, periname prie devintojo punkto, tai yra prie piliečių iniciatyvos. Šis klausimas yra susijęs su ES konstituciniais poslinkiais ir mes šiandien išgirsime apie nuomonę, kuri yra rengiama mūsų komitete. Komi, peticijų komitetas taip pat dalyvauja šiame darbe pagal 50 taisyklę. Piliečių iniciatyva yra labai svarbi nauja priemonė, kuri bus dėgiama atsižvelgiant į Lisabono sutartį. Piliečių iniciatyva sudarys plankesnės sąlygas ES piliečiams dalyvauti demokratinėse ES diskusijose. Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriame yra numatyta, kaip veiks ši nauja priemonė. Pone Kinga Gongs ir Cecilija Vikstrom yra dvi kolegės, kurios rengia mūsų komiteto nuomonę. Taip pat šiandien išgirsime ir pranešėjus, o po to suteiksime galimybę komitet, kitiems komiteto nariams išsakyti savo nuomonę. Kadangi laiko turime nedaug, pakeitimus galima bus teikti iki rytojaus 12 valandos. Tai yra iki spalio 12 dienos 12 valandos. Taigi, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Vikstrom ar ponia Gons pirmiausia norėtų pasisakyti. Gerai, pirma, pirmiausia kalbės ponia Gons. Taip, mes susitarėme taip su Cecilija. Aš pradėsiu, o jį pratęs. Mes pritarėme viskam, ką jūs pasakėt. Piliečių dalyvavimas ES veikloje yra viena iš svarbiausių naujovių, kurią įdėkė Lisabonos sutartis. Tai yra labai svarbu, jei mes norime skatinti e, atstovaujamąją demokratiją. Tai taip pat gali pagerinti ES institucijų darbą. Mes pateikėme kelis pasiūlymus, kurie turėtų pagerinti komisijos pasiūlymą. Mūsų pagrindinis tikslas buvo padaryti piliečių iniciatyvą kuo labiau pritaikytą prie piliečių poreikių. Mes žinome, kad vieną milijoną parašų surinkti, teikiant piliečių iniciatyvą, nėra lengva. Todėl vienas iš mūsų pasiūlymų yra štai toks. Mes siūlome numatyti šį uh, amžiaus uh, limitą, kuris būtų mažesnis nei tai, kas siūlo komisija. Komisija siūlo atsižvelgti į, į amžių, nuo kurio galima balsuoti kiekvienoje valstybėje narėje. Mes manome, kad, šeš, kad kiekvienas 16 metų sulaukęs pilietis turėtų teisę pasirašyti po piliečių iniciatyvą. Ir vienas iš mūsų argumentų yra tai, kad mes kalbame apie ES mastų teikiamą iniciatyvą, o antra, E, tai yra iniciatyva, tai nėra koks nors e, įpareigojantis dokumentas. Ir mes manome, kad labai svarbu būtų įtraukti jaunimą į ES reikalus. Taigi mes siūlome numatyti amžiaus cenzą 16 e, metų amžiaus ribą. Dar vienas mūsų pasiūlymas yra susijęs štai su kuo. Lisabono sutartyje kalbam apie tai, kad e, iniciatyvai turėtų pritarti daug valstybių narių. Komisija siūlo, kad e, tai būtų trečdalis valstybių narių. Ir taip pat e, pasakyta, kad uh, iniciatyvą turi paremti vienas milijonas piliečių. Todėl mes manome, kad vienas ketvirtadalis, vieno ketvirtadalio valstybių narių turėtų užtekti. Toliau. Laikas, per kurį reikia surinkti vieną milijoną parašų. Komisija siūlo nustatyti keturių metų laiką. O mes manome, kad asmuo, kurio, kuris inicijuoja piliečių iniciatyvą, nebūtinai turi atstovauti kokią organizacijai. Ir jei tai yra vieno piliečio darbas, tuomet ketveri metai tikrai nėra pernelik ilgas laikas. Mes manome, kad prieš atliekant įvertinimą, ar iniciatyva uh, uh, iniciatyvai galima taikyti Lisabono sutarties nuostatas, pagal kurį būtina, kad iniciatyvą paremtų 5000 piliečių iš vienos valstybės narės. Ir tik po to leisti iniciatyvos autoriui tęsti darbą, rinkti parašus. Mes suprantame, kad būtina yra neleisti tiek, tiekti iniciatyvas visais manomais, neįmanomais klausimais. Todėl mes manome, kad būtina surinkti per šešis mėnesius vieną tūkstantį parašų. Ir tuomet galima būtų nustatyti, kad uh, iniciatyvą turi būti leista tęsti. Ir Cecilija jums papasakos apie tai, kaip parašus galima būtų rinkti elektroniniu būdu. Ir po to be abejo mums bus labai įdomu išgirsti šešėlinių pranešėjų bei kitų kolegų nuomonę. Cecilė, prašau, gal tu galėtum pakomentuoti, kaip bus renkami parašai. Dėkuoju, dabar žodį suteikiu Cecilijai Vikstrom. Dėkuoju, Kinga jau iš esmės paminėjo visus svarbiausius šio pranešimo aspektus. Aš tiesiog norėčiau pasinaudodama progą priminti visiems, kad prieš porą metų, kai e, mūsų piliečiai negimai vertino siūlomą Lisabonos sutartį, politikai labai dažnai primindavo piliečiams, kad pagal šią sutartį galim, jie galės teikti piliečių iniciatyvas Ir dabar, kai jau Lisabonos sutartis įsigaliojo, mes turėtume pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis ir turėtume padaryti viską, kad piliečių iniciatyva tikrai padėtų piliečiams aiškiau dėstyti, dėstyti savo nuomonę, dalyvauti demokratinėme procese ir realiai keisti gyvenimą visoje Europos Sąjungoje. Ir Kingos ir mano galva štai koks yra pagrindinis šio dokumento tikslas. Ir aš džiaugiuosi, kad mums pritarė ir kitos frakcijos. Nepaisant to, kad nuomonės dėl kai kurių svarbių dalykų tai išsiskyrė. Ir todėl man šiandien bus labai įdomu išgirsti kolegų nuomonę ir atsižvelgdami į mūsų komiteto narių pageidavimus mes galėsime atitinkamai pakeisti rengiamą pranešimą. Dabar apie elektroninį parašų rinkimą. Mes manome, kad reikia įsteigti tinklapį, kuriame būtų pateiktos visos e, iniciatyvos. Šiame tinklapyje turėtų būti skelbiama, skelbiamas blankas, kurį užpildę piliečiai galėtų paremti arba neparemti siūlomas iniciatyvas. Nereikėtų to palikti valstybėms narėms, kadangi kai kurios valstybės narės, kurių kur kas labiau yra pažengusios e, skaitmininėje srityje, kai kurios yra uh, atsilikusios. Todėl mums reikia bendro tinklalapio. Ar komisija, ar parlamentas, ar peticijų komitetas, ar kas nors kitas valdys šį, e, tvarkys šį tinklapį. Tai yra nesvarbu. Svarbu yra tik tai, kad būtų parengtas vienas tinklapis. Ir šiame tinklapyje piliečiai galėtų užsakyti savo nuomonę. Jei turite kokiu nors pageidavimų, prašome juos mums pateikti ir mes atitinkamai pakoreguosime, pataisysime rengiamą nuomonę. Aš matau, kad keli kolegos e, nori pasisakyti, aš turiu kolegų sąrašą, bet pirmiausia, gal komisija norėtų ką nors pasakyti. Ponas Tendreiro. Dėkuoju, pirminkė. Dėkuoju Jums už e, galimybę išsakyti komisijos pastabas. Aš pakomentuosiu du ar tris dalykus kurie sukelia šiokių tokių prieštaravimų. Ir pirmiausia, norėčiau pradėti nuo tinklapio. Be abejo, komisija e, parengs tinklapį, kuriame bus registruojamos visos iniciatyvos. Taigi visi piliečiai galės stebėti, kokios iniciatyvos yra teikiamos ir kaip jos yra rengiamos, Bus taip pat nurodyta, ar komisija e, atlieka iniciatyvos vertinimą, ar jau yra rinkiam, rinkami parašai iniciatyvai paremti. Tačiau parašų rinkimas mūsų galva neturėtų vykti elektroniškai. Mes manome, kad parašus turi rinkti iniciatyvos teikėjai. Be abejo, jeigu jie tai nori, jie gali teikti savo tinklapį ir rinkti per jį parašus. Ir tam, kad e, būtų lengviau tai padaryti, komisija šiuo metu rengia programinę įrangą, kuri padėtų e, iniciatyvos e, teikėjams sukurti savo tinklapį. Tačiau mes nemanome, kad komisija turėtų rinkti parašus ir, ir turėtų tikrinti, ar visi parašai yra tikri. Toliau, iniciatyvos patvirtinimas ir 5000 parašų. Me, mums neprimtinas yra pasiūlymas rinkti tik vieną, vieną tūkstantį parašų. Mes šiuo metu stengiamės sugalvoti būdą, kuris leistų mums apskritai išvengti tokį pirminį parašų rengimą. Mes manome, kad gal komisija galėtų atlikti savo patikrinimą tuo met, kai iniciatyva yra registruojama komisijoje. Todėl mes dabar dirbame su pranešėjais ir galvojame, kokį patikrinimą komisija galėtų atlikti tam, kad įvertintų, ar iniciatyvą įleisti gyvuoti ar ne. Toliau. Mes dabar kalbame apie 12 ar 18 mėnesių laikotarpį Jūs siūlote taip pat sumažinti šį laiką. Na, mūsų pirminė reakcija būtų teigiama, kadangi mes nenorime iš tikrųjų, kad parašų rinkimas užtruktų ilgą laiką. Bet be abejo, mes galime šį klausimą dar svarstyti. Mes nenorime, kad šis laikas būtų pernelik trumpas, bet neturėtų būti ir labai ilgas. Dėl visų kitų pasiūlymų, mes jau esame išsakę savo nuomonę, kiek valstybių narių turi paremti e, iniciatyvą. Vėlgi šis klausimas yra svarstomas, amžiaus limitas taip pat yra dalykas, kuris svarstomas ir komisijoje, ir taryboje. Mes e, siūlome nustatyti tą e, amžių, nuo kuriuo galima balsuoti. Uh, Tai reikštų, kad tai būtų 18 metų visose valstybės narėse išskyrus Austriją. Tačiau mes e, per dėrybas galėsime šį klausimą su jumis aptarti ir tikimės, kad galėsime žengti visi į priekį. Dėkuoju, dabar pradėsime diskusijas, ponė Intvelt, gal norėtumėte pradėti. Taip, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man labai patinka pranešėjų pasiūlymai, kadangi jie nusprendė e, sumažinti norinčių dalyvauti iniciatyvose amžių. Tačiau aš manau, kad piliečių iniciatyva, na, mano nuomonė, yra šiek tiek dviprasmiškas dalykas. Mes čia sukūrėme didelius lūkesčius. Žmonės galvoja, kad tai yra referendumas, kur žmonės sprendžia. Ir nepasitenkinimo rizika yra didžiulė. Aš taip pat manau, kad piliečių iniciatyvos sėkmė yra ne tiek susijusi su tuo, kaip mes organizuojame parašų rinkimą, tačiau ji yra susijusi su Europos komisijos atsaku. Ir kalbant atvirai, jeigu matau tai, kaip komisija reaguoja į kitą instrumentą, būtent parlamentinius klausimus, aš nesu visiškai tikra, kadangi bet kuri kita E, kaip ir bet kuri kita organizacija, Europos komisija pavertė tokius klausimus menu. menu į, ta, tu, tokiu menu, kaip neatsakyti į piliečių klausimus. Taigi komisija vengia atsiliepti į piliečių iniciatyvas. Ir man atrodo, čia mes susidurėme su didžiulė problema. Mes sukūrėme didžiulius lūkesčius ir vėliau žmonės gali labai smarkiai būti nusivylę. Uh, Jau ir anksčiau buvo teikiamos įvairios peticijos, kadangi šis instrumentas nėra panašus į referendumą, jis yra susijęs su peticijomis. Kiekvieną dieną matome daugybę peticijų. Jauni žmonės internete puikiai sugeba sukurti specialias svetainės. Mūsų kolegos puikiai žino, apie ką mes kalbame. Mes kiekvieną dieną gauname tokius elektroninius laiškus. Taigi neseniai buvo pateikta peticija kurią inicijavo dabartinė Europos komisijos narė ponė Mamstrom, kuri suorganizavo iniciatyvą, e, kuri, dėl kurios buvo surinkta daugiau negu vienas milijonas parašų. Tačiau ar komisija į tai atsiliepė? Ne, ji visiškai ignoravo šią peticiją. Jau net nekalbu apie tarybą, mes net nebeturime jokių lūkesčių iš tarybos. Taigi, užuot diskutavę apie parašų rinkimo techninius dalykus, turėtume pasvarstyti tai, kaip reikėtų padaryti taip, jog komisija rimtai atsižvelgtų į tokias iniciatyvas. Dėkoju. Prašom, ponia Koracija Bilt, šešėlinė pranešėja. Dėkoju, man tikrai buvo labai malonu dirbti su Kinga ir Cecilija, taip pat ir su kitais šešėliniais pranešėjais. Man atrodo, jog mes labai smarkiai priartėjome prie gerų taisyklių, e, būtent to, apie ką ką tik kalbėjo tam, kad išvengtume lūkesčių sukūrimo ir nepasitenkinimo sukėlimo. Man atrodo, mes turime kalbėti apie tai, kaip galime veikti kuo skaidriau ir atviriau, sukurdami taisyklės piliečių iniciatyvoms, siekdami sukurti tikrą dalyvavimo instrumentą, kurdami tiesioginę demokratiją, užuot kurdami dirbą ekstremistų pažeidinėjimams. Taigi mes veng, siekiame išvengti nedemokratinės iniciatyvos, nedemokratinio instrumento ir skatinti dalyvauti žmonės. Taigi man atrodo, jog būtų labai gerai, jeigu Europos komisija efektyviai dalyvautų informacinėse kampanijose, kurdama svetainę, kuri teiktų patarimus, informaciją, tačiau komisija neturėtų būti atsakinga už parašų rinkimą. Mes darome didelį skirstumą tarp piliečių komiteto, kuris yra atsakingas už parašų rinkimą, ir komisijos, kuri yra atsakinga už informacijos teikimą. Būtent to, e, kurie parašai yra priimtini ir kurie ne. Tačiau ji neturi prisimti atsakomybės, kadangi antraip tai jau būtų komisijos iniciatyva, o tai jau yra visai kitas dalykas. Taip pat mes kalbame apie tai, kas turėtų būti organizatoriai. Aš sakyčiau, jog finansinė parama reikalauja didžiulio skaidrumo, kas finansuoja, kada ir kiek. Tai yra ypač svarbu siekiant išvengti piknaudžiavimo. Tam, kad tai netaptų didžiulę rinkodaros kampaniją, galbūt netgi ir iš trečiųjų šalių. Mes turime, kaip galima labiau pasinaudoti esamomis Europos parlamento taisyklėmis reglamentuojančiomis finansinį skaidrumą. Norėčiau, kad Europos politikai, kurie jau dabar yra atstovaujamosios demokratijos dalimi, turėtų turėti galimybę būti iniciatoriais. Mes jau turime galimybę inicijuoti teisės aktus ir labai svarbu atskirti atstovaujamąją demokratiją ir tiesioginę demokratiją. demokratiją Aš sutinku su Kinga ir Cecilija dėl to, jog mes turėtume e, įvesti ketvirtadalio valstybių reikalavimą, o ne trečdalio valstybių reikalavimą. Kalbant apie minimalų amžių, aš čia nepritarčiau. Manyčiau, jog tai būtų nevaldoma ir netgi nerealu, jeigu mes nesilaikytume teisės balsuoti taisyklės. Mes negalime, pavyzdžiui, priversti visų valstybių narių tikrinti parašus, remiantis sistema, kuri neegzistuoja, kadangi vienintelė sistema, kurią jie turi, yra jų pačių balsavimas. Dar sekundė, ponė pirmininkė. Na, kodėlgi mes čia negalėtume įvesti 15 metų amžiaus e, cenzo arba 17,5? Tai nėra tinkamas kriterijus. Man atrodo, mes čia turėtume veikti praktiškai. Manau, jog Vieneri metai, ką pasiūlė komisija, yra geras laikotarpis. Penkeri metai mes galime prarasti stimulą, kadangi situacija padėtis dažnai vystosi labai greitai. Toliau sutinku su pranešėjo Navko ir Pėti pasiūlymais mes turėtume mėginti susiaurinti, sumažinti registravimo etapus, kuomet renkame tūkstančius parašų ir padaryti tai netokia biurokratinė procedūra. Dar keletas dalykų, dėl kurių mes turėtume padiskutuoti. Aš esu Italijos pilietė, tačiau gyvenu Švedijoje. Pamirškime, kad dabar esu išrinkta į parlamentą, tačiau tarkime, kad būčiau paprasta pilietė. Kas būtų svarbu, ar mano gyvenamoji vieta, ar mano tautybė? Tarkime, ES piliečiai, kurie gyvena trečiosiuose šalyse, kaip jie būtų traktuojami. Taigi, man atrodo, mes turėtume pažiūrėti galimybę įtraukti kaip nors tiek tautybę, tiek ir gyvenamąją vietą. Jei valstybės narės turėtų tokią galimybę patikrinti. Ir galiausiai mes tikrai turėtume išspręsti, kaip tvarkysimės su frustracija, nepasitenkinimu. Tarkime, surinksime milijoną parašų ir komisija žinoma, turės galimybę pasakyti, jog ji nesižvelgs į šią iniciatyvą. Ką mes darysime? Mes turime išvengti, kad tai netaptų bumerangų prieš pačią Europos Sąjungą. Man atrodo, jog labai svarbu įtraukti piliečių nuomonę į mūsų teikiamas nuomonės. Dėkuoju Jums už kantrybę. Ačiū. Pone Bild, dabar pone Kleits, kuri taip pat buvo, ponas Kleits, kuris taip pat buvo šešėlinis pranešės, prašom. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, čia visi svarbiausi momentai aptarti dėl amžiaus sumažinimą. Manau, tai labai svarbu. Visi galvojame, jog ši piliečių iniciatyva yra vienas iš svarbiausių Lisabonos sutarties elementų. Uh, Ir labai svarbu, kad būtų galima pasinaudoti šią priemonę ir užtikrinti, jog Europoje būtų daugiau demokratijos, turint omenyje, jog demokratijos deficitas yra gan ryškus. Dėl to, mm, pavyzdžiui, dėl tos ribos ir tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, įvairios mm, organizacijos profsąjungos, visi kelia tą klausimą. Toliau dabar dėl tų mm, pakeitimų dėl parašų rinkimo termino pratesimo, aš pasisakau už. Dabar dėl trečio pakeitimo, kurį pateikė pranešėja dėl priimtinumo parašų tikrinimo. Čia išsakyčiau kitokią nuomonę. Nes, man atrodo, reikia kelti klausimą, ar dabartiniai kriterijai neprieštarauja parlament, e, Europos Sąjungos e, dabartiniams vertybėms. Dabar kitas dalykas, e, pavyzdžiui, jeigu tarkim, būtų neiškių, miglotų dalykų, pavyzdžiui, kas leistų e, prieš taring, e, nesilaikant vertybių aiškinti vienus ar kitus dalykus. Būtent jeigu e, paliekame formuluotą tik tai, kad netitinka e, kriterijų, pagrindinių e, nustatytų formalių kriterijų, viskas aišku, tačiau jeigu dar yra galimybė aiškinti kažkaip kitaip miglotai, kad galbūt prasilenkia su vertybėmis, tuomet, tuomet iškyla rizika. Toliau. Komisijos tekste yra pasakyta, kad Pavyzdžiui, pasirašant peticiją neužtenka nurodyti vardą, pavardę, amžių, adresą, bet taip pat reikia nurodyti savo m, mm, kažkokį tai e, tapatybės pažinimo kodą, asmens kodą, pavyzdžiui, tapatybės kortelės, numerį ar panašiai. Tokie dalykai paprastai žmonėms kelia baimę. kai prašoma žmonių pasirašyti ir prašoma žmonių ne tik tai padėti savo parašą, bet dar ir duoti kažkokius labai asmeniškus savo duomenys, kaip pat pavyzdžiui asmens kodą ar tapatybės kortelės numerį, tai žmonėms iš karto sukelia baimę ir aišku, kad tai jau bus papildoma kliūtis rinkti parašus, nes bus žmonių nenoras pasirašyti. Aš norėčiau, kad e, būtent e, ta nuoroda į asmens kodą ar asmens tapatybės kortelę, kad tai būtų išbraukta, kad nebūtų tokio reikalavimo. Masalvaro. Äh, Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti abi pranešėjas. Tai labai svarbus klausimas. Turiu atsiprašyti mano Mm, pakeitimai mm, dar gal ne visiškai ištobulinti, kadangi daug reikalų kitų turėjau, tai dar ašalas nenudžiūvęs. Bet dabar mm, penktadalis ar trešdalis valstybių narių. Čia gali argumentų rasti ir už tą, ir už tą variantą. Čia gal labiau skonio reikalas. Aš gal Ne visais atvejais suprantu pakeitimus dabar dėl pirmo ir dešimto. E, pirmam penktadalis valstybių narių, dešimtam trečdalis valstybių narių. Nežinau, aš gal kažko nesupratau. Ar gal čia klaida? Dėl amžiaus pritarčiau poniai Kratsa Bild. Man atrodo, reikia vadovautis valstybių narių įstatymais. Pavyzdžiui, Vokietijoje vietos rinkimams nustatyta amžiaus riba yra 16 metų. Nežinau, ar čia reikėtų numatyti galimybę jaunuoliams dalyvauti Europinėje piliečių iniciatyvoje, kuomet jų amžius dar nepakankamas, pavyzdžiui, dalyvauti nacionaliniuose rinkimuose, bet e, čia aš manau, dar būtų galima tobulinti tas e, formuluotės. Nustebino mane ponas Klas savo pareiškimu, bet tikrai man patiko tai, ką jis pasakė. Tikrai to, to, tai, kas gali būti užslėpta čia, tos europinės vertybės, su kuo gali būti prasilenkta, būtų labai įdomu išgirsti paaiškinimus ir iš tikrųjų, ar tikrai mes turime pavesti uh, komisijai teisė, teisė nuspręsti, ar vienas ar kitas dalykas gali kažkaip tai užslėptai prieštarauti europinėms vertybėms. Čia, man atrodo, jeigu paliktumėm tokią miglotą formuluotę, tai būtų tikrai labai plačiai atvertos duris galimoms interpretacijoms ir čia didelė rizika. Aišku, jeigu kažkas tai, pavyzdžiui, pasiūlytų, e, tarkim, įvesti mirties bausmę ES, tai akivaizdžiai kirstusi su europinėmis vertybėmis. Jeigu kažkas norėtų panaikinti motinystės apsaugą, galbūt tai mums nepatiktų, tačiau ar tai kirstusi su europinėmis vertybėmis? Tokie dalykai ne visuomet yra visiškai aiškus. Čia yra dažnai daug politinių aspektų. Nesutinku. Nesutinku su ponė Graca Bild dėl piliečių, dėl politikų vaidmens, nes mes E, taip pat esame piliečiai ir priešingai nei nacionaliniai parlamentarai, mes, europiniai parlamentarai, neturime iniciatyvos, teisės aktų iniciatyvos teisės. Toliau dėl sumažinimo iki 5000 aš esu prieš tai, nes tikrai tai prieštarautų Europos lobistų interesams. Jie lengvai mobilizuotų, manau, 5000 rėmėjų. Uh, Manau, kad 10 procentų ar 100 tūkstančių turėtų būti tinkama riba, kitai būtų piknaudžiaujama šią iniciatyvą. Kitas dalykas, kas man atrodo svarbu, nors komisija ir nesutinka su tuo, bet kaip pranešėja sako, turi būti ir internetinė sistema, kurią turėtų įdėkti Europos komisija. Pavyzdžiui, Bundestago elektroninės sistemos variantas būtų geras pavyzdys, kur piliečiai turi teisę užfiksuoti savo paramą išsakomą dėl vienos ar kitos iniciatyvos. Toliau, 22-26 pastraipos, pakeitimai, atsiprašau, nelabai suprantu esmės valstybė narė, kurie, kuri išdavė tapatybės dokumentą. Atsiprašau, aš gyvenu Briuselėje, tačiau turiu Vokietijos pasą, esu Vokietijos pilietis. Taigi nelabai suprantu. Bet esu tikras, kad pranešėjos čia galės įnešti daugiau aiškumo ir su panu Klas sutinku dėl, pavyzdžiui, socialinės apsaugos sistemos numerio. Net neturiu supratimo, koks jis yra, nors tikriausiai tokį turiu. Dėl tapatybės kortelės. Ne visos valstybės reikalauja iš piliečių turėti asmens tapatybės korteles. Pavyzdžiui, jeigu jūs prašote manęs kažkur pasirašyti, negalite reikalauti, kad aš dar su savimi nešiočiausi ir savo asmens tapatybės kortelę. Uh, asmens tapatybės kortelės numeris, socialinio draudimo numeris, visi šitie dalykai pri, pri, prijungti prie piliečių iniciatyvos, man atrodo, čia per daug reikalavimų. Man atrodo, kad asmens parašo priimtinumą galima patikrinti per adresą. Mm, tikrai neįtikina manęs čia tie argumentai, kad reikalingas, pavyzdžiui, toks dalykas kaip paso numeris. Kitas dalykas. Pavyzdžiui, jeigu asmo neturi elektroninio adre, e, pašto adreso, tai tikrai nereiškia, kad jeigu asmo neturi elektroninio pašto adreso, jis negali pasirašyti. Na, klinkt allemaal simpel. Pas Anderstrop. Dėkuoju, pirmininkė. Piliečių iniciatyva puikiai skamba. Puikus, gražus pavadinimas. Ir nebejoju, kad piliečiai daug ko tikisi iš šios e, iniciatyvos. Gal kai kam atrodo, kad tikrai galima bus stebuklus e, padaryti Europos Sąjungoje, greitai reikia surinkti milijoną parašų. Bus labai gaila, nes daug žmonių liks nusivylę. Aš tikiuosi, tikrai nuoširdžiai tikiuosi, kad ši priemonė bus taikoma teisingai. Ir kad ji pasiteisins. Dabar, dėl 16 metų amžiaus ribos. Man atrodo, kad 18 metų tiktų kur kas labiau, nes šis amžius atitinka nacionalinių rinkimų teisės amžių. Kiek aš suprantu iš e, mums pateikto dokumento, siekiama yra nustatyti amžiaus ribą, kuri būtų mažesnė nei e, tas amžius, nuo kurio galima balsuoti. Toliau jau buvo kalbėta apie žodžius ar užslepta forma. Jei pažvelgsite į sutartį, pamatysite, kad joje yra parašyta, kad jei milijonas piliečių pritarė kokiam nors pasiūlymui ar iniciatyvai, tai reiškia, kad ši iniciatyva yra priimtina. Kitaip tariant, iniciatyvą parėmusių piliečių skaičius, štai kas yra svarbiausia. Aš suprantu, ko siekia pranešėjos. Tačiau man atrodo, kad jos parinko netinkamą formuluotę. Jei mes norime iš tikrųjų iškirsti kelią toms iniciatyvoms, kurios prieštarauja mūsų vertybėms, reikia keisti Lisabonos sutartį. Pagalvokime, pavyzdžiui, jeigu piliečiai norėtų panaikinti Europos parlamentą, ar jie galės tai padaryti ar ne? Jūsų pasiūlyta formuluotė skamba taip, lik piliečiai turėtų teisę reikalauti ko nors tol, kol jų reikalavimas jums yra priimtinas. O kurgi yra subsidiarumas? Gal nacionaliniai parlamentai galėtų tarti savo žodį? Dabar keli žodžiai apie interneto svetainę. Aš manau, kad bendra svetainė tikrai būtų geriausias sprendimas. Tačiau mes nenorime, kad ši svetainė tarnautų vien tam, kad per ją būtų skleidžiama ES propaganda. Mes nenorime, kad e, Bruselis dar e, įgytų dar vieną ruporą, per kurį galėtų skleisti gerą žinią apie savo žygdarbius. Pane Nedelčiava. Ačiū pirmininkė. Manau, kad tai tikrai labai unikali priemonė ir turime pasirūpinti, kad taisyklės būtų aiškios ir paprastos, kad būtų kaip galima prieinamesnė ta priemonė. Mm, esu frakcijų, nuo savo frakcijų šešėlinė pranešė, todėl manau, kad labai svarbu, jog Europos parlamento nuomonė būtų nuosekli ir tvirta dėl piliečių iniciatyvos. Mes turime apginti tvirtą poziciją dėrybose su taryba, todėl labai svarbu yra. Mm, Peti ir AFKO komitetų pranešėjų nuomonės suderinti ir mūsų visų nuomonės priartinti prie bendros nuomonės. Būtent ypač, kai eina kalba apie registravimo etapą, paskui priimtinumo tikrinimo etapą. Jeigu nebūtų konkretaus filtro, pavyzdžiui, komisija tikrintų priimtinumą, e, žiūrėdama, ar atitinka, ar neprieštarauja sąjungos vertybėms iniciatyva, būtent čia, kad e, nebūtų kažkokių taip piknaudžiavimų sukčiavimo atvejų ir taip toliau. Mums atrodo, kad čia siūlomas variantas yra tinkamas, vartotojams draugiškas ir nepaliekama per daug plačios galimybės teikti e, pasiūlymams be pagrindo, piknaudžiaujant galim, šią galimybę. Dabar dėl trešdalio valstybių narių ir dėl to, kaip pasiskirsti turi e, parašai iš valstybių narių, čia kokių didelių problemų neturėtų kilti, tačiau išlikt, jei išliktų tas filtras, ką jūs siūlote, 5000 e, parašų tikrinim, priimtinumo tikrinimo stadijoje, čia tada tas ir irgi trečdalis ar ketvirtadalis, ta proporcija turėtų būti taikoma taip pat. Nes, na gerai, vienas dalykas yra pasiūlyti iniciatyvą iš 5000 gyventojų um, kaimelio kažkokio tai, tačiau iš tikrųjų tokia iniciatyva praranda Europinės piliečių iniciatyvos visą dvasę, visą prasme. Jinai nuo pat pradžių ta iniciatyva jau turi būti europinė. Toliau dėl skaidrumo, finansinio skaidrumo, ypač ką kolegė Kratsa Bilt sakė, tai yra labai svarbu. Mano man manimu, ypatingai svarbu. Ir pabaigai vienas momentas dėl labai jautraus klausimo, tapatybės kortelės. Aš tikrai nepasisakau už tai, kad reikėtų nurodyti tapatybės kortelės numerį parašo formuliarę. Alternatyva būtų paminėti tautybę ir arba nuolatinę gyvenamąją vietą. Nuolatinė gyvenamoji vieta galėtų būti pirminis kriterijus ir jeigu būtų kažkokių tai um, abejonių, tai tada imtumėm antrą kriterijų, dar tautybę. Uh, ar pilietybę. Antras, dar vienas dalykas, kur aš irgi sutinku su ponė Kratsa Bilt ir su pono Alvaro, aš pasisakyčiau ka, už tai, kad amžiaus riba atitiktų e, tokį, to, tą amžiaus ribą, kuri taikoma e, rinkimams į Europos parlamentą, kad nebūtų mažinama ta riba. Na, Ir kitas dalykas dėl laikotarpio, ketveri metai parašams rinkti yra ilgas laikotarpis, taip pat ir Europos piliečiams ilgas laikotarpis. Dėkuoju, ponė Kėder. Um, ačiū, pirmininkė. Kaip jau buvo paminėta, daug kas daug ko tikisi iš šios iniciatyvos, bet mes to ir siekiame. Mes įtraukėme šią iniciatyvą ir Lisabonų sutartį būtent tam, kad ES taptų prie, prieinamesnė piliečiams. Ir dabar, konkretizuodami šios priemonės detalės, turime siekti, kad jie tikrai sukurtų pridėtinę vertę. Žengtų toliau nei piliečių peticijos. Todėl komisija turi labai aiškiai apibrėžti, kaip jie reaguos į kiekvieną iniciatyvą, kaip sieks kiekvieną iš jų sėkmingai gyvendinti. Antras dalykas yra tai, kad ši iniciatyva yra labai svarbi priemonė, kuri įtrauks piliečius į ES politikos formavimą ir sprendimų prieimimą. Todėl mes neturime numatyti per nelik daug kliūčių, bei stengtis padaryti taip, kad ši iniciatyva būtų gyveninta kuo skubiau. Amžiaus riba Jei mes norime įtraukti piliečius į Europos projektą, tuomet būtina pradėti kuo anksčiau. Ir man atrodo, kad 16 e, metų jau yra per vėlai, nes dažnai žmonės e, suformuoja savo nuomonę iki 16. Toliau parašai ir iš kelių valstybių narių, kiek valstybių narių jos turi būti surinktos, mes manome, kad nebūtina pripoti šios skaičiaus. Toliau domenų apsauga, mes manome, kad komisija turėtų tuo pasirūpinti. Dar vienas dalykas, komisija turėtų patikrinti, ar iniciatyva yra priimtina, kai ji yra registruojama, nes tikrai bus labai gaila, jei žmonės uh, panaudos daug energijos, laiko ir pinigų tam, kad surinktų nemažai parašų, po to komisija pasakys, a, atsiprašome, jūsų iniciatyva nėra mums primtina. Toliau bendras tinklalapis, taip yra geras pasiūlymus. Taip pat siūloma, kad e, parašai būtų surinkti mažiausiai iš vieno ketvirtadalio valstybių narių. Aš manau, kad mums tiktų ir vienas penktadalis. Negalime rengti šios iniciatyvos atsižvelgiant į referendumams taikomus nacionalinius teisės aktus. Ne visada šie įstatymai pasiteisina. Toliau dėl laiko, per kurį galima būtų surinkti parašus. Aš suprantu, kad galima dėl politinių priežasčių pateikti daug argumentų, bet manau, kad turime remtis praktiškumu pirmiausia. Koju, ponia Veržat. Ačiū, pirmininkė. Pritariu didžiai daliai ką, to, ką pasakė kolegos, bet yra tam tikrų prieštarų, taigi turiu sakyti iš savo poziciją. Visų pirma, noriu atsiprašyti už Denys Dižon, kuri buvo mm, pranešėjo iš GUNGL, e bet kuri negalėjo dalyvauti šiandien posėdėje. Mm, aš taip pat dirbau greta jos, nes kultūr, iš kultūros komiteto esu šešėlinė pranešėja. Uh, ir kultūros komitetas, tarp kitko, pirmasis ir dirbo dėl šio klausimo ir pateikė visą eilę pasiūlymų dėl uh, Um, pilietybės plėtotės, ypač uh, kai nekalba apie jaunimo uh, vaidmenį, būtent, kad būtų atsižvelgta į tai, ypač kai nekalba apie amžių, 16 metų, būtent, kad ta mm, pilietybė neturi juridinių jokių padarinių, tai mm, galvojame, jog būtų svarbu būtent tą pilietybę plėtoti, puoselėti, ypač per jaunimą ir kažkaip kultūros komiteto šešėlį šešėlinė pranešė pasakyčiau, kad amžiaus riba būtų 16 metų. Dabar dėl e, ribos mažinimo aš pasisakyčiau už tą e, pakeitimą, e, yra, kurio yra siūloma sumažinti tą skaičiaus ribą. Kultūros komitete mm, buvo mm, pasisakyta būtent už tai, kai nekalba apie šią iniciatyvą. Kultūros komitetas siūlo um, kad būtų devinių narių organizacinis komitetas iš ketvirčio valstybių narių ir tas mm, pasiūlymas išvengti pa, pa, primtinumo tikrinimo etapo yra įdomus. Manau, kad iš tikrųjų reikėtų vengti E, piliečių tarpę stiprinti dar tą e, tokį pasipiktinimo jausmą Europinės piliečių iniciatyvos atžvilgių, nes tikrai jeigu tad jeigu būtų dar papildomi tokie etapai įvedinėjami, tai būtų tikrai sukūriama per nelik daug tokio baimės jausmo piliečių atžvilgių. Uh, Dabar dar dėl komisijos. Manau, kad jeigu komisija priima sprendimą ne, neveikti pagal iniciatyvą, atmeta tą iniciatyvą, jin turi pateikti motivuotą atsakymą. Dabar dėl interneto svetainės, tinklavietės, aš pasakyčiau už ją. Kultūros komitete vyko diskusijos dėl to taip pat, nors čia e, reikėtų dar analizuoti tą pasiūlymą, tačiau būtent būtų įdomi mintis dėl um, kontrolės iš valstybių narių. Um, Nes čia, čia tikrai keltų abejonių tas variantas, nes kaip Sofija Infeltas irgi labai um, neramiai vertinu visus tuos dalykus, kas susijęs su tapatybė, su asmens duomenų apsauga. Aš labai čia būčiau atsargi, kai eina kalba apie Europinės pilie, e, organi, e, valdžios įstaigas, nacionalinės įstaigas ir paskui organizatorius. Iš visų tų pusių piliečiai turi būti apsaugoti, kai eina kalba apie jų asmens duomenis. Taigi dėl penkto pakeitimo aš pasakyčiau už, jo, už panaikinimą kaip kiti sakė jau, pakanka ir to, kas yra pasakyta dėl tų um, duomenų, kuriuos minimaliai reikėtų surinkti. Tai yra amžius ir gyvenim, gyvenamoji vieta. Kai kultūros komitete buvo pasakyta, kad to turi užtekti, kad neturi būti dar visokie asmens duomenys renkami kaip tapatybės kortelės numeris ir taip toliau, nes tai nėra balsavimas, tai yra tik tai Europos piliečių iniciatyva ir reikia m, tikrai pasisakyti prieš bet kokius kitokius dar sugriežtinimus ir įvairių duomenų rinkimą. Taip pat pabrėžčiau, e, kaip svarbu yra užtikrinti skaidrumą, ypač finansinės pusės, kai eina kalba apie iniciatyvos organizatorius. Kultūros komitetas taip pat teising, e, pasisakė pozityviai dėl to, kad reikėtų kažkaip atskirti e, išrinktus asmenys, nes ne vien, ne vien tik dėl to, kad, tarkim, išrinkti asmenys nėra piliečiai ar kažkaip tai, tiesiog jie turi kitus būdus išsakyti savo poziciją. Uh, Dabar dėl 12 mėnesių iki 48 mėnesių išplėtimo, 16 pakeitimas, 23 pakeitimas. Aš suprantu, ką norima padaryti, pratesant tą laikotarpį, bet iš tikrųjų, kodėl um, reikia trumpinti pirminio rinkimo etapą ir paskui pratesti visą tolesnį rinkimą. Aš sakyčiau, kad tuos pirmusius 5 tūkstančius ir būtų sunkiausia surinkti. Tai čia man truputėlį ir trūksta logikos ir dabar aš pasisakyčiau ne už tautybę ar pilietybę kaip pagrindinį kriterijų, bet už gyvenamąją vietą, nes labai svarbu yra įtraukti jaunimą, labai svarbu įtraukti tuos, kuriuos mes norime integruoti, kurie gyvena ES valstybėse narėse, nes tai yra tikrai puikia proga būtent tai padaryti. Dėkuoju. Dar kas nors norėtų pasiskaityti, ponas Brons, prašau. Um, uh, Aš taip pat pritariu pakeitimu, kuriuo siūloma sumažinti parašus iki 5000. Tai yra ta, skaičius, kuris būtų reikalingas tam, kad būtų uh, spręsti ar priimtina, ar neprimtina iniciatyva. Aš taip pat siūlau tam, kad skaičius, iš kurių renkami yra parašai, būtų sumažintas iki ketvirtadalio. Ir pritariu tam, kad būtų pratestas parašų rinkimo terminas iki 48 mėnesių. Pritariu tam, kad būtų uh, sukurtas ir tinklapis. Uh, nes visais šiais pakeitimais siūlom, siekiama yra padaryti piliečių iniciatyvos projektą sėkmingu ir tikrai patikėti jį piliečiams, o ne stambioms organizacijoms. Dabar dėl vertybių ir to, kas gali būti užslepta forma prieštarauti mūsų vertybėms. Bet aš asmeniškai manau, kad labai dažnai Europos vertybės yra vartojamos e, tam, kad būtų e, užgneuštos diskusijos kokiu nors klausimu. Atrodytų, kad šis pasiūlymas. Gali būti, kad kai kurie pasiūlymai, kurie gali būti įvertinti kaip prieštaraujantis ES vertybėms, tuomet galima būtų suformuluoti šį pakeitimą kitaip ir nukreipti, e, nu, padaryti nuorodą į sutar, sutartį. Ten, kur kalbame apie kompetenciją, man atrodo, kad tai e, kalba eina apie komisijos kompetenciją, nors AFKO komitete keli garbingi komiteto nariai pasakė, kad gali būti taip, kad Iniciatyvos tikslas gali būti pakeisti sutartį, o tai reiškia, kad kompetencijos savoką reikės traktuoti labai laisvai, labai plačiai, kad bus kalbama apie visos ES kompetenciją, o ne vieną apie kokios nors institucijos kompetenciją. Toliau e, šiandien nekartai išgirdome uh, žodį demokratija ir netgi tiesioginė, e, buvo kalbama apie tiesioginę demokratiją, buvo kalbama apie referendumus, bet iš esmės panašu, kad šios iniciatyvos bus tiesiog kitos formos peticijos. Bet iš esmės šios iniciatyvos e, bus net silpnesnės nei peticijos, kadangi komisija galės nuspręsti, ar jos yra priimtinos ar ne. Aš manau, kad e, tais atvejais, kai iniciatyvos inicijatoriai sugeba surinkti milijoną parašų iniciatyvai paremti, tuomet mums reikia renkti referendumą, o nespręsti, ar iniciatyva yra priimta. Kaip matome, diskusija dar tęsiasi. Tai yra suprantama, kadangi klausimas yra labai jautrus. Ir dabar aš manau, kad reikėtų suteikti žodį mūsų pranešėjams. Kinga Gont, aš Cecilija, kas norėtų pirmiausia pasisakyti. Cecilija, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti visiems kolegoms. Kartais pamirštu, kad galiu kalbėti savo gimtą švedų kalbą, bet juk turime vertim, vertimą. Taigi kalbėsiu švediškai. Dėkoju visiems kolegoms, visiems komiteto nariams už jų pastabas, pasiūlymus. Aš išgirdau daug įdomių naujų minčių. Puiku, nes būtent naujų, šviežių minčių mums ir reikia. Daug kas buvo pasakyta, buvo kalbėta apie tai, kad iniciatyvas reikia greitai registruoti, būtinas apsaugoti duomenis, būtina apsaugoti iniciatorių tapatybę ir taip toliau. Aš manau, kad mes galėtume parengti pakeitimą kuris apimtų visus šios klausimus. Jame taip pat paminėtume ir socialinės apsaugos numerį, su tapatybės apsauga susijusius dalykus. Manau, kad e, pasiūlymas e, registruoti iniciatyvą, įvertinant iš karto iniciatyvos priimtinumą, yra puikus. Tai sutrumpins visą procedūrą. Kolegos taip pat kalbėjo apie tai, kad minimalus e, iniciatyvos e, rėmėjų amžius turi būti 16 metų. Kai kas pasisakė prieš šį amžiaus e, limitą, bet aš jums primenu, kad mes kalbame ne apie uh, teisinį dokumentą. Mes kalbame apie piliečių iniciatyvą ir todėl manau, kad 16 metų yra tinkamas e, amžius. Komisija turėtų turėti visą informaciją apie siūlomą iniciatyvą. Gal netgi galima būtų sukurti piliečių iniciatyvos sekretariatą, kuris rinktų šią informaciją ir kuris administruotų uh, tinklalapį. Mes norime, kad piliečiai žinotų apie šią iniciatyvą, kad jie tinkamai dalyvautų šiame projekte. Ir todėl būtina yra skleisti informaciją kuo geriau. Ir dėkuoju visiems už geras mintis. Dėkuoju, ponė Gons. Ačiū, aš taip pat manau, kad diskusija buvo ir turininga, ir konstruktyvi. Mums to reikėjo. Aš pritariu daugam, kas buvo pasakyta. Mes iš tikrųjų visi norime, kad ši iniciatyva taptų tikrąją piliečių iniciatyvą. Todėl skaidrumas yra labai svarbus šios e, iniciatyvos aspektas. Ir aš noriu Jums priminti, kad mes negalime taisyti Lisabono sutarties. Mes tik tai elgiamės pagal Lisabono sutarties įgaliojimus. Ir atsižvelgdamos į sutartį mes e, rengėme savo pasiūlymus, kurie taip pat suteiktų nemažai laisvės ir piliečiams. Ir buvo pasakyta, kad Europos parlamentas turėtų išsakyti vieningą nuomonę dėl šios, e, šio projekto. O tam reikia pirmiausia surinkti išsame diskusiją Mes visi žinome, kad valstybės narėse taikomas yra skirtingas minimalus balsavimo amžius. Tačiau nepamirškime, kad mes kalbame apie Europos mastų teikiamas iniciatyvas, todėl gal reikėtų pagalvoti ir apie naują amžių, kuris būtų taikomas visoms valstybėms narėms. Toliau, daug kas buvo pasakyta apie bendrą tinklalapį. Uh, Ir jei komisija valdytų šį tinklalapį, tuomet ji sugebėtų tinkamai apsaugoti asmens duomenis. Tai yra labai labai svarbu. Nacionalinės institucijos turi gauti tam tikrus duomenys tam, kad galėtų patikrinti, ar nu, pasirašęs asmuo realiai egzistuoja. Vėlgi valstybės net egzistuoja skirtingos uh, asmenų identifikavimo sistemos. Būtent e, nuo valstybių narių turėtų prasidėti duomenų apsauga. Ir gal reikėtų pasitarti ir su informacinių technologijų ekspertais. Gal jie galėtų ką nors pasiūlyti, kaip galima būtų tinkamai patikrinti asmenų tapatybę. Taigi, dėkoju visiems už jūsų pasiūlymus ir norėčiau priminti, kad pakeitimus galima siūlyti Iki rytojus 12 valandos mes juos visus apsvarstysime ir pabandysime parengti kompromisinius pakeitimus. Ir dėkuoju šešėlėms pranešėjams. Dar kartą dėkuoju visiems. Dėkuoju, dėkuoju visiems už dalyvavimą šiuose diskusijose. Kaip jau buvo sakyta, iki rytojus 12 valandos galite teikti pakeitimus. Balsavimas numatytas spalio 26 dieną Libe komiteto posėdėje. Balsavimas plenarinėje sesijoje numatomas gruodžio mėnesį. Dėkojame, šiek tiek vėluojame pagal darbo tvarkę, taigi geriau pereikime prie dešimtojo darbo tvarkės punkto. Mes dar turime labai įtemptą darbo tvarkę prieš susitikdami su Lenkijos parlamento kolegomis. Taigi dešimtas punktas yra susijęs su ES veiksmų planu dėl cheminio, biologinio, radiologinio ir brandolinio saugų, saugumo didinimo Europos Sąjungoje. Turėsime ponios Gomes, mūsų kolegės pranešėjos pristatymą dėl veiksmų plano cheminio, biologinio, radiologinio ir brandurinio saugumo didinimo Europos Sąjungoje. Ši tema apima keletą aspektų, įskaitant terorizmą, gamtinių nelaimių apsaugojimą, nu, apsaugojimą nuo gamtinių nelaimių ir pasirengimą ir atsaką tokioms nelaimėms. Šie aspektai taip pat yra susiję su itin didžiulė šios temos svarba, taigi tuo jau suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, poniai Gomes, tačiau prieš tai norėčiau priminti, kad galutinė pakeitimų pateikti, pateikimo data yra spalio 18 dienos 12 valanda. Pone Gomes, prašom. Thank you, Mr. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie atsintėte nuomonės, tai yra saugumo ir gynybos pakomitečiui ir pramonės komitetui. Taip pat gavau nuomonę ir iš aplinkosaugos komiteto, kuri buvo esminė, labai smarkiai prisidėjo prie mano pranešimo. Taip pat norėčiau pasakyti nariams, kad tai yra pirmas kartas, kada Europos Sąjunga yra, sprendžia šią temą. Būtent po rugsėjo 11 išpolių. Ir mes atsiliepiame į terorizmo keliamą grėsmę. Šis veiksmų planas iš pradžių buvo patvirtintas 2009 m. lapkričio mėnesį prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. Jis remiasi komisijos komunikatu e, priimtų 2009 metų birželio mėnesį. Mano šio veiksmų plano vertinimas yra toks. Šis planas po tarybos pakeitimų susilpnino komisijos komunikato turinį. Taigi, mano rekomendacijos šiame pranešime kviečia sustiprinti keletą aspektų, kuriuos susilpnino taryba. Privalome suprasti, kad mes čia kalbame ne tik apie rimtas nelaimės, kurios gali kilti dėl tam tikrų veiksmų ar teroristinių išpolių, tačiau Taip pat kalbame ir apie atsitiktinius atsitikimus, tokius kaip kad neseniai įvykusi nelaimė Vengrijoje. Tai yra cheminio pobūdžio katastrofa. Todėl yra labai svarbu, kad pagal naująją sąrangą, naujasias pasidalintas atsakomybės, kylančias iš naujosios Lisabonos strategijos, Mes turime labai aiškiai pasidalinti atsakomybę tarp valstybių narių ir Europos komisijos bei atsakingų institucijų, sprendžiant prevencijos, atsiekimo ir atsako klausimus. Labai svarbu užtikrinti demokratinę priežiūrą, kadangi tai apima daugelio agentūrų veiklą tiek ES lygių, tiek ir nacionalinių lygių. Aš manau, kad esminis dalykas yra nacionalinių ir ES iniciatyvų sąveika, nustatant riziką ir parengiant būtiną atsaką, siekiant sustiprinti veiksmingumą, dalymas informaciją, analizę, bendrą planavimą, operacinių procedūrų plėtojimą, esamų išteklių sutelkimą ir taip toliau. Apie tai kalba mūsų aplinkosaugos komiteto kolegų indėlis. Būtent čia mes kalbame apie H1N1 gripo viruso pandemiją ir atsaką į ją. Valstybės narės reagavo nekoordinuotai, vėliau buvo išleista per daug lėšų. Taigi čia mes kalbame apie išteklių sutelkimą. Taip pat norėčiau pabrėžti būtinybę Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams vykdyti būtiną priežiūrą. Tai kyla iš Lisabonos sutarties. Čia kalbame apie tokias nelaimės, kurios paliečia keletą valstybių, kuomet būtina nepaisyti sienų ir taikyti tarp valstybinį požiūrį. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad reagavimas į tokius išpolius arba nelaimės, reagavimas į juos yra labai svarbus valstybėms narėms ir Europos komisijai. Čia būtina taikyti solidarumo nuostatą numatytą Lisabonos sutartyje. Deja, anksčiau patvirtintas veiksmų planas net nemini šios išlygos. Taigi čia mes turime puikią galimybę peržiūrėti šį veiksmų planą ir padaryti nuorodą į solidarumo išlygą veiksmų plane. Kalbėsiu trumpai, neperžvelgsiu visko, tačiau norėčiau nurodyti tik tai, kad tikiu, jog mums būtina skubiai sukurti ES lygio mechanizmą, kuris veiksmingai veiktų tokio pobūdžio išpolių ar katastrofų atveju ir kuris sutelktų pilietinės ir karinės priemonės yra daugybė išteklių karinėse rankose. Mes neturime akcentuoti vien tik tai pilietinių priemonių, kadangi antraip mes prarasime labai svarbę žinių dalį. Šiuo metu mes turime ES pilietinės apsaugos mechanizmą, kuris buvo aktyvuotas Vengrijos prašymu siekiant susidoroti su cheminė katastrofa. Taigi aš kviečiu ES pilietinės apsaugos pajėgas imtis veiksmų, tačiau mes taip pat neturime neatsižvelgti ir į karinės galimybės ankstyvame reagavimo etape kylant tokioms katastrofoms. Čia taip pat būtina bendradarbiauti žvalgybos institucijoms, teisės įgyvendinimo institucijoms, taip pat ir mūsų parlamentinė priežiūra yra esminis dalykas. Taigi, norėčiau pakartoti šio komiteto kvietimą, kad ES kovos su terorizmu institucija nuolat čia dalyvautų. Mes taip pat turime atsižvelgti ir į išorės mechanizmų panaudojimą. Taip pat turime atsižvelgti ir į susijusias pramonės šakas, Dažnai įvairios pramonės šakos naudoja šias medžiagas, kaip kad matėme Vengrijos atveju. Taigi kviečiu, kad valstybės narės ir Europos komisija atsispirtų pramonės spaudimui taikyti, netaikyti reglamentavimu. Reglamentavimas yra labai svarbus instrumentas. Komisija privalo turėti reguliuojančiasias galės tam, kad galėtų įgyvendinti įvairias gairias ir reglamentus. Taip pat labai svarbu sekti visų cheminių, biologinių, radiologinių ir brandolinių medžiagų sandurius, jų gaminimą ir stiprinti importo ir eksporto režimus. Taip pat labai svarbu stiprinti pasirengimo ir atsako gebėjimus, rengtis regioniniams ir ES lygio atsakams, turėti tinkamą išteklių bazę. Apie tai kalbėjo mūsų aplinkosaugos komitetas. Manau, jog pats svarbiausias elementas yra tai, jog mums būtina sukurti specializaciją cheminių, biologinių, radiologinių ir brandolinių medžiagų srityje. Pilietinės pajėgos, kurios pirmiausia yra metamos siekiant reaguoti į įvairius išpolius, pavyzdžiui, juodligės atvejį ir panašiai, pačios rizikuoja savo gyvybę. Taigi būtina turėti sistemą, kuri įtrauktų įvairias paėgas tiek ES lygių, tiek koordinuotų ir kitas institucijas, kuri specializuotųsi teikdama medicinos e, pagalbą, teiktų civilinės ir civilinį ir karinį personalą, siekiant valdyti tokią riziką ir grėsmės. Taigi norėčiau dar kartą pabrėžti, jog mums būtina pasiekti, kad taryba sustiprintų šį veiksmų planą, atsižvelgdama į mūsų pasiūlymus ir leistų tiek mūsų parlamentui, tiek nacionaliniams parlamentams pilnai taikyti mūsų parlamentinė, parlamentinės pareigas. Dėkoju, ponė Gomes. Ar komisijos atstovas norėtų dalyvauti šioje diskusijoje? Ne. Jeigu ne, tuomet turime narių sąrašą norinčių pasisakyti. Pone Vikstrom, prašom žodis jums. O jo Vilburja. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Gomes už puikų bendradarbiavimą. Šio veiksmų plano tikslas būtent kovoti su tomis grėsmėmis, veikti jų padarinius ir mm, šiandienos pasaulyje aiškiai matome, jog tos grėsmės yra realios ir todėl labai svarbu, kad veiktume iš vien. Galima tik apgailę stauti, kad taryba patvirtino mm, šias priemonės nelaukdama parlamento nuomonės ir dabar Tik tai metams praėjus nuo veiksmų plano patvirtinimo taryboje apie savo nuomonę, tačiau galima dabar pateikti pasiūlymus e, labai išmintingai patobulinant tą veiksmų planą. Ir manau, kad to pranešimas ir yra būtent pasiūlyti tarybai aiškius patobulinimus, kad būtų aiškiai apibriešta kiekvieno kiekvieno dalyvio pareigos vaidmuo e, civilinės e, apsaugos rytyje. Tie aspektai yra itin svarbus. Labai svarbu, kad būtų galima panaudoti e, esamas struktūras, jau pavyzdžiui, Europorlą, naujos struktūros, naujos organizacijos turi būti steigiamos tik tuo met, kai tai yra absoliučiai būtina kai jau visos kitos galimybės yra išanalizuotos ir yra nepakankamos. Čia aš um, pateikčiau pakeitimą. Ai Dėl priešnorio aš manau, kad labai svarbu turėti mm, rezervus išteklių. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks tai mm, išpolis, labai svarbu, kad regionai veiktų kartu, kad turėtų bendrus mm, reikalingų išteklių rezervus, kurie būtų pakankami, pavyzdžiui, tam tikrai krizai, kad pakaktų turimų, tarkim, priešnodžių ir atitinkamų medžiagų, aš manau, kad reikėtų išanalizuoti dabartinę situaciją, ar pakankami yra dabartiniai ištekliai. Mums reikalingas labai nuoseklus rimtas požiūris į šį klausimą ir kaip pranešė sakė, galime Taip, tik apgailestauti, pavyzdžiui, kai matome tokias baises katastrofas, a, tarkim, kaip dabartinė Vengrija, aš manau, kad e, tikrai tai rodo, jog labai svarbu judėti e, su šiuo pasiūlymu kaip galima greičiau. Vas papa Nikolau. Ačiū pirmininkė. Atidžiai klausiausi pranešėjos. Ir mane šokiravo jo žodžiai dėl chemijos pramonės. Ji pasakė, kad mm, kartais chemijos pramoniai labai sunku dirbti, kadangi yra pernelyg daug teisės aktų, pernelyg daug reglamentavimo. Aš manau, kad kai eina kalba apie prevenciją, tikrai negalima atsisakyti savo reikalavimų, tikrai negalima nusileisti, reikalinga stiprinti teisės aktus, griežtinti teisės aktus, ten, kur eina kalba, pavyzdžiui, apie pavojingas medžiagas. Turime kalbėti apie mechanizmus ir procedūras, visą tai yra svarbu. Tačiau jeigu um, į tą laiką mes norime ir tikrai gerų rezultatų, jeigu mes norime tokių sprendimų, kurie leistų efektyvesnę apsaugą negu 2009 metų komisijos pasiūlymas, manau, kad uh, prevencija yra kertinis akmuo viso to, ką mes turime daryti. Pirmininkė, EPP vardu Norėčiau paprašyti jūsų pratesti terminą pakeitimams pateikti, nes kaip aš jau pirmai sakiau, šią savaitę dauguma iš mūsų tai APP frakcijos bus Portugalijai, o, o terminas yra pirmanis, taigi mes neturėsime galimybės tikrai padirbėti šio klausimu ir pateikti pakeitimus laiku. Presidente, yo suscribo. Dės demera. Ačiū pirmininkė Visiškai pritariu tam, ką pasakė manas, panas Papa Nikolao. Jis paprašė pratesti pakeitimų pateikimo terminą ir aš norėčiau prisijungti prie jo prašymo. Taip pat norėčiau pasisakyti dėl šio tikrai labai plataus ir sudėtingo paketo. Tai yra labai platus veiksmų planas apimantis įvairias rizikas ir grėsmės susijusias su e, gaivalinėmis nelaimėmis ar e, žmogaus sukeltomis katastrofomis, kurios gali būti sukeltos ir neatsargiai e, žmogaus veiksmais, pavyzdžiui, Mm, tai gali būti ir cheminės, ir biologinės, ir radiacinės katastrofos. Aš norėčiau pasakyti, kad skeptiškai vertinu efektyvumą tokio plano, kuris yra toks platus, apima tokį platų spektrą klausimų. Tačiau Tuo pačiu metu noriu pabrėžti, jog manau, kad tas veiksmų planas yra būtinas. Mes turime galvoti ir apie prevenciją, ir apie reagavimą. Ir galbūt tai dar svarbiau, kai turime omenyje, jog tiek daug katastrofų visiškai nepaiso sienų, keliauja iš vienos valstybės į kitą. Pažiūrėkime, kas darosi su Vengrijos katastrofa dėl to, kad Dunu, dėl, dėl to, kiek teka Dunojus, dabar tas uh, dumblas keliauja į, į kitas valstybės iš Vengrijos. Taigi aš manau, kad mes turime išanalizuoti tą tekstą, patobulinti jį, pateikdami pakeitimus ir turime labai kruopšiai pagalvoti ir apie prevenciją, ir apie reagavimą. Kas tai yra, ką mes turime daryti. Uh, Mm, turbūt valandų valandas galėtumėm skirti mm, šiems klausimams, ypač prevencijai. Tačiau iš savo patirties sakyčiau, kad būtų labai sudėtinga parengti bendrą veiksmų planą reagavimo sričiai. Nes kai kalba apie reagavimą, yra visų pirma kalbame tris dalykus. Evakuacija, tai pirmas dalykas, antras dalykas pagalba ir trečias dalykas tai yra uh, likvidavimas, sušvelninimas. Ir reikia čia turėti omenyje, kad yra du skirtingi dalykai. Visų pirma, žmonių apsauga, antra yra infrastruktūros apsauga. Tai yra du visiškai skirtingi dalykai. Kalbame apie um, uh, pagrindinius ob, svarbiausius objektus ir manau, kad mes visi turime pakankamai patirties šiais klausimais. EPP nori paprašyti daugiau laiko pamastyti dėl šių klausimų. Dėl pranešėjų noriu labai pasveikinti pranešėją. Pastabos yra puikios, visą tai, kas yra pasakyta, tikrai yra labai gerai, nes būtent reikia sutelkti dėmesį į tas keturias pagrindinės dalis um, - kariniai, policijos, teisės saugos, sveikatos priežiūros ir galiausiai civilinės saugos elementai. Taigi, gerbiama pranešėja, turite visą mūsų paramą ir labai lauksime galimybės pateikti pakeitimus ir um, labai stengsime prisidėti prie bendro darbo. Dėkuoju. Janas Mulderis. Dėkuoju, pirmininkė. Aš nelabai gerai išmanau šį klausimą, tačiau mane nustebino tai, kad labai neaiškiai apibrieštas yra komisijos vaidmuo. Aš manau, kad būtent komisija turėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį. Negalime visko palikti valstybėms narėms. Komisija privalo imtis vadovavimo šioje srityje. Mane taip pat stebina ir tai, kad praeitą savaitę vyko klausimai, kuriame dalyvavo Eurojusto ir Europolo atstovai. Šių organizacijų atstovai daug kalbėjo apie tai, kaip kiek jos prisideda prie kovos su terorizmu. Ir abi šios organizacijos yra skaitingos komisijai. Ir todėl būtent komisija turėtų viskam vadovauti. Taigi manau, kad pagrindinį klausimą, svarstydami šį pranešimą, turime kelti, koks turėtų būti komisijos vaidmuo. Dėkuoju, ponas Alvaro. Aš atsiprašau, mes turime labai mažai laiko, taigi prašau, gal galėtume pagreitinti mūsų diskusiją. Aš kalbėsiu labai trumpai. Aš iš esmės norėčiau padėkoti kolegiai Anai už puikų darbą ir tiesiog norėčiau paklausti, ką reiškia jau ES surinkti duomenys. Mes turime REACH reglamentą, pagal kurį kiekviena įmonė privalo teikti informaciją apie naudojamas cheminės medžiagas. Ir aš manau, kad mes turėtume pasinaudoti jau pagal ryšį surinktais duomenimis. Tai gali būti svarbu užtikrinant prevenciją ir reaguojant į tokius įvykius, kuri, kuris nesiniai įvyko Vengrijoje. Na, Dėkuoju. Panas Ramerė, jūs norėtumės reaguoti labai trumpai, pirminkė. Norėčiau pritarti tam, ką sakė panas Mulderis. mes labai dažnai pamirštame, kad kovos su terorizmu koordinatorius vaidmuo neapsiriboja vien signalo, signalo pulti davimu. Manau, kad vadovavimas turėtų būti kur kas platesnis. Mes nenorime sumenkinti Eurojusto ir Europolo, bet bendras koordinavimas būtų labai svarbus. Ir kaip ir sakė ponas Multeris, būtent komisija turėtų atlikti šį vaidmenį. Pone Anna Gomes. Dėkuoju kolegoms už uh, jų mintis. Visiškai pritariu tam, kad mums reikia steigti naujas agentūras tik tuo met, kai jos yra visiškai reikalingos. Būtent todėl aš ir kalbu apie tai, kad mes turime pasinaudoti jau turimų saugumo mechanizmu. Tačiau bet kuriuo atveju mums reikia naujų pajėgų, nes šios medžiagos yra ypatingos tiek galimo pavojos, tiek galimo žalos atžvilgių. Aš taip pat kalbėjau ir apie pramonę, bet aš kalbėdama apie ją minėjau pramonę plačiaus, plačiausių mastų, nes paprastai cheminės Įmonės turi savo laboratorijas, turi savo informacijos kaupimo sistemas, bet to turime ir REACH. Ir šis veiksmų planas e, yra puikus pavyzdys, kai mes galime patikrinti, kaip veikia visi mūsų patvirtinti reglamentai. Nelaimė vykusi Vengrijoje rodo, kad atliekų tvarkymo direktyva kur yra taikoma kalnakasybos pramoniai, ne visuomet pasiteisina. Taigi mes turime pasinaudoti minėtų veiksmų planu tam, kad tikrai vertintume, kaip veikia įvairiausi galiojantis dokumentai, įskaitant ir ryč pritariu ponui e, Demera, kad iš tikrųjų galime daug ką skeptiškai vertinti. Bet bet kuriuo atveju manau, kad geriau yra judėti į priekį žingsnelis po žingsnelio, negu šiaip savo sudėti rankas sudėjus. Kai kurios valstybės iš tikrųjų jau yra įdėgusios nemažai saugumo priemonių, turi su, sukūrę savo mechanizmus, tačiau yra tokių valstybių narių, kurios nieko dar nėra padariusios. Ir mes turime sustiprinti dabar turimus pajėgumus ir sukurti visos ES mastų veikiantį mechanizmą, kuris papildytų nacionalinius pajėgumus. Be to, manau, kad komisijos vaidmuo, kaip buvo paminėta, yra labai svarbus. Komisijai reikia suteikti įgaliojimus, kurių ji prašė birželio mėnesio komunikate. Ir būtent komisija turėtų turėti reguliavimo ir koordinavimo vaidmenį. Šiame darbe dalyvauja daug įvairių institucijų, kurias jūs minėjote. Ir būtent komisija gali geriausiai koordinuoti jų darbą. Kiekviena iš šių agentūrų gali pateikti savo nuomonę apie atskiras rizikos ar žalos ar pavojaus rūšis. Ir manau, kad kažkas turi visą informaciją surinkti ir ją apibendrinti. Dėkuoju. EPP frakcija paprašė atidėti pakeitimų pateikimo terminą. Niekas tam neprieštarauja. Nė viena frakcija tam neprieštarauja. Gerai. Tuomet mes siūlome 15 dienų atidėti pakeitimų pateikimo terminą. Ir dabar pakeitimus galima teikti iki lapkričio 10 dienos 12 valandos, o ne iki spalio 18 dienos, kaip buvo numatyta anksčiau. Gerai? Bet balsuosime dėl šio pranešimo komitete lapkričio 10 dieną, kaip ir buvo numatyta. Ne, man atrodo, kad netai bus. Kaip ir minėjo kolegos, veiksmų planas buvo patvirtintas prieš metus. Taigi aš nematau jokios prasmės dar ilgiau dėlisti. Manau, kad komitetas turėtų patvirtinti šį dokumentą e, lapkričio mėnesį ir po to parlamentas galėtų jį svarstyti plenarinėme, plenarinėme posėdėje gruodį. Aš nemanau, kad tikrai, e, tikrai reikėtų dėlsti. A, jei mes pritarėme prašymui pratesti pakeitimų pateikimo terminą, tuomet reikėtų atidėti ir balsavimą komitete. Mes nusprendėme atidė, pratesti pakeitimų pateikimą terminą 15 dienų ir gal mes sugebėsime dar lapkritį balsuoti komitete dėl šio dokumento ir tuomet į plenarnį posėdį jis patektų gruodį. Gal mes sugebėsime įtraukti balsavimo grafiką šį pranešimą ir balsuoti, pavyzdžiui, lapkričio 26 dieną. Aš siūlyčiau paspartinti darbo tempą, kadangi dar turime nemažai klausimų. Ir vienas iš šių klausimų yra labai svarbus, labai plačios apimties klausimas. Taigi aš siūlyčiau dirbti sparčiau, tam, kad mes negaištume laiko ir tam, kad e, nepriverstume kolegų iš Lenkijos laukti. Toliau periname prie 11 punkto. Tai yra prie reglamento nustatančio trečių šalių, kuri piliečiai, kirzdami išorinės sienas, privalo turėti vizas ir trečių šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus dalinis keitimas. Pranešėjas yra Dijas Demera. Jums yra žinoma, kad šis klausimas yra susijęs su e, vizų liberalizavimu Taivanio piliečiams. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, tam, kad jis galėtų pristatyti mums savo pranešimo projektą, o po to kolegos galės išsakyti savo nuomonę. Bet aš norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galima teikti iki rytojaus 12 valandos. Spalio 12, 12 valanda. Tai reiškia, kad balsuosime šiame komitete spalio 26 dieną, o į plenarinį posėdį šis dokumentas pateks lapkričio mėnesį. Ponas Dimeirė, prašau. Eh, Dėkuoju, pirmininkė. Du mikrofonai yra jungti salėje. Reglamentas uh, numeris 536 yra 539, atsiprašau, yra nustatęs sąrašą trečiųjų šalių piliečių, kuriems yra reikalingos, reikalingos vizos ir trečiųjų šalių piliečius, kuriems šis reikalavimas nėra taikomas. Mes jau kalbėjome apie vizų liberalizavimą Albanijos ir Bosnijos Hercegovinos piliečiams. ...2009 metais buvo panaikintos vizos buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams. Bei kai kurioms kitoms Vakarų Balkanų šalims. Taigi mes norime pratesti šį gerą darbą. Taip pat kalbėti buvo ir apie Marijano salas. Dabar taikomos išimtis kenkia mūsų politiniam nuseklumui. Aš ilgą laiką nagrinėjau mūsų ryšius su Taivanu. Mes siekiame šios šalies demokratėjimo, norime skatinti teigiamus procesus šioje šalyje ir pastebėjome teigiamų poslinkių. nesiniai vyko prezidento rinkimai. Ir po to prezidentas skiria ministrą pirmininką, kuris skiria ministrų kabinetą. Taivanė veikia parlamentas, kuriame yra 113 narių, renkamų pagal demokratinę rinkimų sistemą rinkimų apygardose. Taigi Taivanas yra tinkamai tvarkoma šalis, kurioje pajamos vienam gyventojui yra vienos didžiausių pasaulyje ir jos sudaro daugiau nei 30 tūkstančių JAV dolerių per metus. Šios šalies ekonominis augimas per pirmąjį 2010 metų ketvirtį sudarė 13,27 e, procento. o jos bendrasis vidaus produktas yra didesnės nei 12 milijardų. Migracija šioje šalyje taip pat yra beveik nulinė. Taigi nereikėtų baimintis, kad mūsų užplūs migrantai iš Taivano. Nuo 2006-2008 metų Tik 45 nelegalus migrantai atvyko į ES teritoriją. Taigi visi suprantame, kad šis skaičius yra labai labai mažas. Kelionės dokumentai taip pat atitinka visus ajata numatytus standartus. Tai yra, jie atitinka visus šiolaikinius reikalavimus ir juos Taivano pasus padirti nėra lengva. Maždaug 60 tūkstančių Taivano piliečių gyvena ūsienyje. šiems žmonėms reikia gauti Taivano leidimą tam, kad jie gal, galėtų įvažiuoti į Kiniją. Dvidešimt penkios Europos Sąjungos valstybės narės nereikalauja iš Taivano piliečių vizų. Kipras, Rumunija ir Bulgarija vis dar taiko vizų režimą Taivano piliečiams. Taivanas ragina šias šalis atsisakyti vizų iki 2010 metų pabaigos. Mes buvome susitikę su Taivano vyriausybės atstovais ir jie mums patvirtino, kad vizos bus panaikintos iki lapkričio 11. Junktinė karalystė ir Airija panaikino vizas Taivano piliečiams. Kovo 2009 metų kovo ir liepos mėnesiais. Pietų Koreja, Japonija, Singapūras ir Šrilanka taip pat liberalizavo vizų režimą Taivano atžvilgių. Taigi, nelegalių migrantų iš Taivano pas mus atvyksta labai mažai, bet to Taivanas nekelia jokių saugumo problemų. Ir be abejo, panaikinus vizas mes galėsime stiprinti bendradarbiavimą aplinkosaugos mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo sritise. Nereikėtų pamiršti ir gausesnio turistų srauto. Taigi, priežasčių, dėl kurių ES turėtų panaikinti vizas Taivano piliečiams, yra daug. Nepamirškime, kad vizų nebetaikome e, Singapūrui, Pietų Korejai, Hongkongui, Makajui. Taigi šis sprendimas būtų nuoseklus. Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Visos nebus taikomos tiems piliečiams, kurie turi uh, vizų nebus reikalaujama iš Taivano piliečių, bet jos bus taikomos tiems asmenims, kurie turi dvigubą pilietybę. Ir tokių asmenų, kaip aš jau minėjau, yra maždaug 60 tūkstančių. Ir aš tikiuosi, kad šis sprendimas pagerins uh, Kinijos Respublikos Taivano ir ES santykius. Taigi, labai prašyčiau narių, jeigu manote, kad jūs uh, nenorite visiškai prieštarauti ar labai smarkiai reaguoti, e, tuomet pereitume prie tų narių, kurie prašė žodžio, kadangi mus labai spaudžia laikas. E, taigi, gerbiamas Džeko Lino, kaip mūsų valdybos narys. Prašom. Dėkuoju, kalbėsiu labai trumpai, pirmininkė. Aš labai susidomėjęs klausiausi šio išsamaus ir detalaus pranešimo, kurį parengė ponas Demera. Norėčiau pasveikinti jį už tokį išsamų požiūrį, kurį jis mums pateikė. Uh, Norėčiau tik tai dar kartą pagrysti pasikeitim, šį pasikeitimą. Taivanas pastaraisiais metais išaugo ne tik ekonomiškai ir politiškai, tačiau taip pat ir kalbant apie jo priekybinius santykius. Taip pat e, kalbant apie žmogaus teisų padėtį, e, ji yra palanki. Taip pat padidėjo ES susidomėjimas Taivanu. Aš manau, jog labai svarbu išplėsti tokį šalių sąrašą, e, kurioms buvo panaikinti vizų reikalavimai. Kol kas ne visos pasaulio šalis pripažįsta Taivaną, taigi mes turėtume ištiesti savo ranką Taivanui. Tai yra labai svarbu tiek politiškai, tiek ir stiprinant bendradarbiavimą. Neseniai pats apsilankiau Taivane. Jame labai aktyviai dalyvauja demokratinės jėgos. Demokratinė padėtis yra gera ne tik parlamente, tačiau taip pat ir tarp pačių gyventojų. Taigi tai reiškia, jog didelis skaičius Taivano piliečių galės pasijusti netokie izoliuoti ir prieartėti prie Europos. Dėkuoju, pirmininkė. I... Ačiū. Norėčiau prašyti kolegos Tažion kalbėti kaip galima trumpiau. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Demera už jo išsamų pranešimą ir kaip šešėlinė pranešėja. Tikrai sutinku, jog tai yra labai svarbi tema. Vizų režimo panaikinimas Taivanui yra logiškas žingsnis. Mes jau turime patirties naikindami vizas Vakarų Balkanų šalims. Praėjusią savaitę mes patvirtinome vizų režimo panaikinimo reikalavimą Bosnijai, Hercegovinai ir Albanijai. Ir man atrodo, jog tai yra labai svarbu. Tai dar kartą sustiprino ekonominius santykius, tarp žmogiškosius ryšius ir parodė didesnį pasirengimą trečiųjų valstybių taikant Europos standartus Ir aš tikiu, kad Taivanas nėra pavojinga valstybė, ji nekelia jokios grėsmės ES. Atvirkščiai tai yra labai svarbus investuotojas ir vizų panaikinimas padės mums sustiprinti ekonominius ryšius. Tai taip pat yra susiję ir su abipusiškumu, kaip minėjote, 45 valstybėms nereikia vizų keliauti į Taivaną. Dar trys valstybės prisijungs prie mūsų po trijų mėnesių ir tai yra susiję su Taivano ir ES bendradarbiavimu. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Nelegali migracija šiuo atveju nėra grėsmė, kadangi mes neturime jokios nerimą keliančios informacijos apie imigrantus nelegaliai atvykstančius iš Taivano. Taigi aš tvirtai remiu vizų režimo panaikinimą Taivanui ir remiu visas pranešėjo pastangas. Dėkoju, prašom. E, ponas Alvaro, kalbėkite trumpai, dėkoju. Kaip jau buvo minėta, e, Taivanas, aš iš puikiai žinau šią šalį, kadangi pats ten lankiausi, be jokių abejonių, kaip minėjote savo pranešime, yra ta šalis, kuriai būtina panaikinti vizų režimo reikalavimą. Šis pranešimas taip pat kalba apie trečiasias valstybės. kurioms netaikomas vizų režimas, tačiau čia jūs pabrėžite Taivaną. Manyčiau, jog mes dar galėtume apie tai pasvarstyti komitete. Tačiau manau, jog kuomet turime tokį pranešimą kaip šis, turėtume padiskutuoti apie tam tikrų partnerių elgesį. Būtent tų partnerių, kurie taiko vizų e, režimo diskusijas kaip tam tikrą politinį įrankį. Pavyzdžiui, jie sako, e, kaip pavyzdžiui, Austrijos atveju e, bus pradėtos taikyti tam tikros priemonės, jeigu nebus atsižvelgiama į vizų reikalavimus. Taigi, Šiuo atveju galbūt ponas Demera jūs Žinote, kaip atremti tokio pobūdžio kritiką partneriams, kurie naudoja vizų liberalizavimą kaip įrankį politiniuose žaidimuose. Galbūt jūs žinote, kaip tai būtų galima paaiškinti Taivano atveju. Dėkoju. Ačiū ponas Papa Nikolavo. Paskutinė pastaba. Labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Dėjas Demera už puikų jo nuveiktą darbą. Turiu vieną pastabą Taivano klausimu. Remdamasis savo turimą informaciją ir dokumentais, kuriuos turiu čia prieš akis, galiu pasakyti, kad iki 2010 metų pabaigos Taivanas turės oficialiai pasakyti, kad jis panaikino visus reikalavimus Rumunijai, Bulgarijai ir Kiprui. Galbūt turite daugiau informacijos, ar jis taip ir pasielgs. Ačiū. Ačiū, ponas Dijas Demera, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti keturiems kolegoms, kurie pasisakė. Norėčiau padėkoti poniai Fajon už jos paramą ir už jos pasišventimą šiam klausimui. Taip pat dėkoju Salvatorė už jo išreikštą paramą. Aš tai tikrai labai vertinu. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Papa Nikolao ir dėkoju Aleksandrai jums taip pat ir už jūsų paramą. Norėčiau pasakyti, kad Kitos valstybės - Trinidad ir Tobagas, Antalusija, Belizai, Dominikos Respublika, Maršalų salos, be kitų. Yra tos valstybės, kurios paprašė, kad būtų panaikintos vizų režimas. Tačiau šių valstybių atveju e, tą siūlė padaryti tik viena arba dvi ES valstybės narės. Taigi komisija nusprendė neatsižvelgti į tokį prašymą. Taigi tai yra atsakymas į vieną iš pateiktų klausimų. Kalbant apie kitą labai svarbų klausimą, vizų panaikinimai nėra dvi šalių susitarimų pasirašytų, mes apie tai čia nekalbame, mes kalbame apie vieną šalį 27 valstybių narių ES sprendimą. Kodėl? Todėl, kad Kinijos Taivano Respublika jau pradėjo taikyti vizų režimo netaikymą 24 valstybėms ir mes manome, tačiau dar norime raštiško patvirtinimo, kad iki lapkričio 11 dienos toks vizų režimas bus netaikomas visoms 27 valstybėms narėms. Tai nėra dvi šalis susitarimas, tai yra viena šalis 27 valstybių narių sprendimas. Dėkuoju visiems, kurie dalyvavote. Ačiū. Suggestion. Dėkuoju. Yra pasiūlymas, kad Taivano atstovybė atsiūs Libė komitetui Europos parlamente savo e, ketinimų protokolą dėl e, tų valstybių, kurioms dar yra taikoma viza. Tai nėra susitarimas, tai nėra dvi šalis susitarimas, tai yra tik tai viena šalis Europos parlamento pareiškimas įtraukti Taivaną į valstybių sąrašą, valstybių, kurioms nėra taikomas vizų režimas įvažiuojant į Europos Sąjungą. Manau, jog tai yra suprantama, taigi tiek būtų šiuo metu ir galutinė data teikti pakeitimus yra rytoj iki 12 valandos. Tai yra data numatyta šio pranešimo pakeitimams teikti. Dabar perdame prie kito darbo tvarkės punkto. Ji tikrai yra labai įtempta. Šiandien tai yra labai svarbus punktas. Taigi siūlau iš karto išgirsti Simono Busutli pranešėjo nuomonę Šis punktas yra tarybos reglamentas įsteigiantis Europos operatyvos bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą Frontex. E, šio reglamento daliniais keitimas. Žinote, kad komisija pateikė pasiūlymą. 2010 m. kovo mėnesį Libė komiteto delegacija buvo pasiūsta į Frontex prieš dvi savaitės į Varšuvą, Lenkijoje ir aptarė šį klausimą su nacionaliniais parlamentais e, tarp parlamentinėme posėdėje spalio ketvirtą dieną. Dabar išklausysime poną Busutil ir tada dar galėsime išgirsti tarybos atstovą bei Europos komisijos atstovą, tačiau labai prašau, ponia Busutil, pasisakykite per kelias minutės. Ačiū. Uh, thank you, Mr. Chairman. Well, let me start with... Čia pirmininkė. Mm, pradėsiu nuo klausimo, kurį noriu užduoti. Čia man iškyla tam tikras sunkumas. Tai yra teisė kūrinis paketas ir turime tik tai 10 minučių, mažiau nei 10 minučių pasikeisti nuomonėmis. Mano pirminis ketinimas buvo jums pristatyti um, pirmą, pirminį pranešimo projektą kitame posėdyje uh, spalio pabaigoje, bet uh, um, be pasikeitimo nuomonėmis dabar man bus sunku tai padaryti. Tai aš norėčiau paklausti šešėlinių pranešėjų, ar jie norėtų sutikti, kad toks bus pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Mano manimu, tai būtų nedikvatus pasikeitimas nuomonėmis. Ar gal reikėtų kitame posėdėje numatyti laiką pasikeisti nuomonėmis. Bet viskas pasikeis, visas scenarius, visas mano pranešimo teikimo tvarkaraštis keisis kreipsis. Noriu kreiptis į kolegas šešėlinius pranešėjus. Prašom pagelbėti man. Aš mielai kitą savaitę Strasbūrė galėčiau susitikti su šešėliniais pranešėjais, jeigu jų manimų tai būtų naudinga, bet aš tikrai nenoriu, kad jie galvotų, jog noriu kažkaip paspartinti šį paketą. Tikrai e, kelionė į Varšuvą prieš dvi savaitės, vos prieš dvi savaitės buvo puikiai ir man atrodo, kad tai yra puikus bendarbiavimas, kurį reikėtų toliau puoselėti. Gal tiek ir sustočiau, gal šešėliniai pranešėjai galėtų tarti žodį. Ačiū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 Taip, tikrai pritariu pono Busutil nuomoniai. Jau 20 kelios minutės po šešių tikrai neįmanoma aptarti tokio nepaprastai svarbaus klausimo ir reikia toliau dar diskutuoti ir diskutuoti. Tai tikrai aš pritarčiau jūsų nuomonėje, kad reikėtų atidyti šias pirminės diskusijas kitam kartui, kuomet palankesnis bus momentas, kad turėsime daugiau laiko diskusijams. Pane Vikstrom. Ačiū pirmininkė, aš sakyčiau, kad tai yra labai svarbus e, paketas, jeigu net nelemiamos svarbės paketas, taigi aš pritaržiau ponui Busutil, atidėkime, atidėkime visą šį uh, klausimą kitam kartui, kad daugiau kolegų galėtų dalyvauti diskusijose. Keller. Ačiū ir jums, ponė Keller. Aš irgi pritariu. Ir gal tada realistiškiau reikėtų planuoti mūsų laiką, nes jau dabar, numatant, kiek laiko kam numatyta, buvo galima į, nuspėti, kad nepajėgsime to padaryti jau prieš dvi savaitės, gal buvo aišku tai, bet tikrai uh, iš, iš viso paketo matome. Pirmininkas, taip, noriu padėkoti uh, visiems parlamentarams, kurie veržėt. Uh, nu- taip, pirmininkė, labai trumpai, kaip kaip mūsų šešėlinis pranešėjas negali šiandien būti šiame posėdėje, tai tikrai galiu tik prisijungti prie jūsų pasiūlymo, kad reikėtų atidėti um, šį klausimą kitam kartui. Nors, kaip jūs žinote, aišku, čia bus neabijingų tam tikrų nuomonių išsakyta. Žinote, apie ką kalbu. Taip, išklausėme šešėlinių pranešėjų lybė komitete tikrai pagrista nuomonė yra Reikia pripažinti, kad šis klausimas labai jautrus, labai svarbus. Frontex tikrai e, klausimas, kuris nusipelno rimto pasikeitimo nuomonėmis, rimto svarstymo. Ir dėja, kadangi mums tik tiek laiko liko, negalime to padaryti. Aš tik dabar sužinojau, kad numatytas sutikimas su e, Lenkijos Seimo Mm, atstovais turi vykti kitoje salėje, čia Europos parlamente, bet kitoje salėje. Taigi tie nariai, kurie nori dalyvauti, kviečiami dabar pereiti į salę 3E2. 3E2. Ir susitikimas prasidės pusė septynių, kaip jau ir minėta. Aš manau, kad teisinga būtų dabar būtent gal ponas Busutil galėtų pasiūlyti kažkokį kitą variantą, kai būtų galima um, pasikeisti nuomonėmis taip, kaip dėrėtų dėl tokio svarbos klausimo, turint omenyje galbūt kitą lybės eilinį komiteto posėdį. Be... Panas Busutil. Pone pirmininkė, labai apgalėstauju, kad taip tenka padaryti, tačiau manau, kad e, dabar protingiausias variantas būtų tiesiog atidėti šį pasikeitimą nuomonėmis. Aš noriu tik tai pakartoti, kad norėčiau, jog visi kolegos, visi šešiliniai pranešėjai jaustų, jog pakankamai laiko buvo skirta šio klausimo svarstymui. Taigi tikrai, e, kaip jie pageidauja, stengsiuosi ir padaryti. Taigi, pirmininkė, dabar tai reiškia, kad mūsų tvarkaraštis žingsnių žengia atgal ir vis, viskas turės dabar pasislinkti bent jau pusę mėnesio kiekvienas etapas, kas yra numatyta pagal mūsų tvarkaraštį dabar turės bent pusę mėnesio nukeliauti į priekį. Dabar bet kuriuo atveju kreipčiausi šešėlinius pranešėjus, gal kitą savaitę būtų įmanoma susi, susiburti ir pa, pasitarti, pasikalbėti, bet reikės tikrai to tikro pirminio pasikeitimo nuomonėmis ir prašau pirmininkę kitą kartą šiam klausimui palikti pakankamą kiekį laiko, nes tai yra teisėkūrinis klausimas, labai svarbus klausimas ir mums reikia, kad būtų būtų pakankamai laiko. Pirmininkas, taip tikrai, ponia Busutil, galime tik labai padėkoti Jums už Jūsų uh, sutikimą um, atidėti šį klausimą kitam kartui ir už jūsų pasiūlymą susitikti su šešėliniais pranešėjais ir taip pat pasirūpinti, kad kitame lybė komiteto posėdėje mes pakankamai laiko skirtumėm šiam labai svarbiam teisėjai kūriniam klausimui. Ačiū visiems ir ačiū už jūsų e, ryštą bendradarbiauti. Kaip jau sakiau, dabar pereiname į salę 3E2, kad galėtumėm susitikti su Lenkijos Seimo atstovais. Tai bus bendras posėdis, kuris tęsis valandą. Ačiū.